Uh, good afternoon. Labadiena, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti komiteto, posėdžio, komiteto posėdį. Pirmiausia, norėčiau pakviesti visus patvirtinti darbo tvarkę, kokiai šiandienai pasiūlyta, šiandienai ir rydienai. Jeigu yra pasiūlymų Galite juos išsakyti, jeigu nelaikome darbo tvarkę patvirtint. Antrasis darbo tvarkės klausimas, čia jokių pirmininko pranešimų nėra. Galbūt, kai pirmininkas Brokas atvyks, jis ką nors norės papildyti. Trečias darbo tvarkės klausimas, čia norėčiau pasiūlyti patvirtinti mūsų posėdžių protokolus. Turiuomenėje Birželio 29, 15 Liepos, 21 rūpjūčio ir 14 rugsėjo posėdžius. Ar būtų pastabų? Dėl protokolo ne, tuomet laikau šių keturių AFET komiteto posėdžių protokolus patvirtintais. Toliau ketvirtas darbo tvarkės klausimas. Tai yra ES vidurio Azijos strategijos įgyvenimas ir peržiūra. Tai yra tarp darbo tvarkės klausimas, už kurį yra atsakinga žaliųjų atstovas Tamas Šmecerič. Sveiki atvykę Tamašai yra šešėliniai pranešėjai šiam klausimui nuomonės, vis, nuomonė, nuomonė vystimosi komitete Šeplin rengia, iš EPP Borelį ir taip pat Julie Gerling FAM komitete pranešimo projekto svarstymas ir pakeitimų pristatymas numatytas lapkričio 19 dienai. Pagal šį darbo tvarkės klausimą Mes pirmiausia dabar apsvarstysime pranešimo projektą ir po to e, pristatysime rezultatus e, apsilankimų tame regione ir esame pakvietę atitinkamus ekspertus, kurie sėdi pirmoje eilėje. Mes iš anksto dėl to buvome sutarę. Jos Bonstra yra atvykęs pas mus. Tika Cercvadze taip pat yra atvykusi. Kalba eina apie ES ir Vidurio Azijos strategijos įgyvendinimus, rekomendacijas ir veiksmus. Taip pat norėčiau pasveikinti Michail Romanovskį, kuris atvyko iš Vokietijos maršalo fondo. Jis parengė briefingą apie ES ir Vidurio Azijos strategiją. Pagrindiniai regioniai veikėjai JAV, Kinija, Rusija ir santykiai su ES. Taip pat norėčiau priminti, kad šis darbo atvarkės klausimas yra susijęs ir su užsienio reikalų komiteto ankstesniu darbu, bandant peržiūrėti ES strategiją Birželio pirmąją dieną, kai to ėmėsi Latvijos, Latvija pirmininkausi valstybė ir išorės veiksmų tarnyba. Ponas Burian yra ES ats, specialusis atstovas Vidurio Azijai ir taip pat e, Birželio pirmąją dieną buvo pasikeista su juo nuomonėmis. Taigi, pirmiausia, pakviesiu poną Tamaš Mecerič, kuris pristatys savo pranešimo pagrindinės gairės. Prašau, Tamašai, žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms. Na, aš bandžiau trum, trumpai parengti pristatymą, nes keitimasis nuomonėmis su ekspertais yra tikrai kur kas svarbiau, bet pirmiausia, norėčiau padėkoti uh, kolegų darbui, kolegoms už darbą ir sekretorijate, ir mūsų frakcijoje, kurie man labai daug padėjo ir kurie daug prisidėjo rengiant šį tekstą. Tačiau akivaizdu, kad visi neiškumai yra jau mano atsakomybėje, bet keitimasis nuomonėmis yra gera galimybė išvengti to tekste. Taip pat norėčiau padėkoti už galimybę apsilankyti regione kartu su Vidurio Azijos delegacija. Norėčiau poniai Girguliai už tai padėkoti ir kitiems delegacijos nariams. Tai buvo labai naudingas apsilankimas ir um, susitikome su vairiais ekspertais ir atstovais, buvusiais pareigūnais, vyriausybės um, atstovais. Savo iniciatyvą rengiamo pranešimo tikslas peržiūrėti tą ES vidurio Azijos strategiją, kuri įžengė į septintuosius metus ir e, buvo pateikta atitinkama pažangos ataskaita. Na ir mes pamanėme, kad geriausia būtų įvertinti situaciją tos, to pranešimo pagrindu ir nebūtinai peržiūrėti visus likusius labai svarbius klausimus visų vidurasijos valstybių atžvilgių. Tai nereiškia, kad tai, kas yra surašyta pranešime, bus vieninteliai svarbiausi elementai, kalbant apie visas regiono valstybės. Daug kas nebuvo minima pranešime dėl to, kad na, dėl atitinkamų taisyklių pranešimo projektas yra ribojamas e, ilgio prasme, taigi aš sveikinčiau bet kokius pakeitimus, pasiūlymus iš kolegų iš vairių frakcijų. Aš rimtai tuos pasiūlymus ir pakeitimus apsvarstysiu ir aš tikiuosi, kad mes labai produktyviai pasikeisimės nuomonėmis. Uh, svarstant tuos pakeitimus. Norėčiau pabrėžti dabar tris dalykus savo pranešimo projekte. Atspindėtus dalykus pirmiausia, mes sveikiname ir tai matyt pats svarbiausias mano signalas, mano mintis. Mes peržiūroje sveikiname tai, kad ES santykiai su regionu ir veikla turi būti grindžiama diferencijuotų ir sąlyginių požiūrių. Tai yra tas regionas, kur uh, nėra istorinis regionas. Tai yra šalis, kurios dėl istorijos aplinkybių yra patekusios į vieną regioną, kalba eina apie 20 amžiaus pradžioje. Na ir tiesiog tai yra to šalis, kurios priklauso posovietiniai erdvėjai. Tačiau yra daugiau skirtumų nei panašumų tarptų valstybių, kalbant ir apie saugumo iššūkius ir ekonominę plėtrą, socialinės struktūras ir politinius poslinkius. Taigi, mano manimų, mūsų vertinimų yra tikrai labai prasminga taikyti tokį sąlyginį ir diferencijuotą požiūrį, tam, kad neverstumėme visapusiško regioninio bendradarbiavimo visais aspektais, bet geriau, kad surastumėme tuos regioninio bendradarbiavimo partnerius, kurie būtų pasirengę įsilieti į vieną ar kitą projektą. Na ir uh, Ir tokiu būdu bendradarbiavimo rezultatai būtų kur kas geresni nei dabar, kai yra tiesiog bendrai primetamas tas regioninis bendradarbiavimas, kuris ne visuomet duoda gerų rezultatų e, siekiant gyventinti atitinkamus ES prioritetus. Taip pat pripažįstame, kad e, regiono, regiono strateginė reikšmė pasikeitė gan smarkiai nuo 2007 metų tuo metu daug dėmesio buvo skiriama Afganistanui susijusiams e, klausimams, dabar atsirado kitų strateginių iššūkių. Ir nors tai yra svarbus veiksnys, mes tam ypatingo dėmesio neskiriame projekto tekste, tikimės, aišku, pakeitimų už kolegų, be jokios abejonės jie irgi pateiks savo minčių apie saugumo iššūkius. Na ir trečias dalykas, norėčiau pabrėžti, kad pagrindinė problema, su kuria susidurėme regione, yra ta, kad žmogaus teisų padėtis ir politiniai, politinė situacija šalyje vis prastėja, išskyrus Kirgistano atveju, kuris irgi nėra labai užtikrintas, kai buvo patvirtinta ES strategija Vidurio Azijos atžvilgiu. Mes per visą tą laikotarpį nematėme jokių poslinkių, tiesiog matėme žingsnius atgal įvairiose srityse, žmogaus teisų srityse, nepaisant to, kad per atitinkamas priemonės ir įvairias platformas, kurios tam tikrą prasme leidžia reguliariai susitikti su jų, tų šalių atstovais. Tačiau, e, pabendravus su ekspertais regione, matome, kad situacija vietoje nesikeičia ir tai turėtų būti vienas svarbesnių elementų, kalbant apie tą saligiškumo principą, kurį mes siūlome tolesniems santykiams su šiuo regionu. Tačiau tai nereiškia, kad ES turėtų nesidomėti regionu, mes sveikiname, kad vis daugiau vystomojam bendradarbiavimui skiriama naujajame finansavimo cikle, tačiau mes taip pat manome, kad tas finansavimas turi būti labiau tikslingas, orientuotas į tas vyriausybės, kurios nori bendrauti, bendradarbiauti, mažinant skurdą, kovojant su korupcija, nes tokie projektai duoda rezultatų. Ir dar norėčiau prisiminti diskusiją su ekspertais. Diferencijuotas sąlyginis požiūris, kurį mes siūlome, galėtų būti svarbus indėlis vertinant Europ... JAF požiūrį į tą patį regioną, kai aš bendradavau su dabartinės vyriausybės pareigūnas, ankstesnių vyriausybių pareigūnais, jie nuolatos sako, kad į regioną reikia žvelgti kaip į vieningą regioną ir primesti regioninį bendradarbiavimą, įdėkti regioninį bendradarbiavimą kiek įmanoma, tačiau dabar jie patys pripažįsta, kad toks kelias nėra įmanomas ir sėkmingas, taigi panašu, kad mes, jeigu pasirinksime tokį kelią, eisime tą pačią linkmę, paralelinę linkmę kaip ir JAV ir mes tą ir siūlome. Dėkoju, ponė Meserič, prieš um, Suteikiant žodį ekspertams, norėčiau papraš, pakviesti šešėlinius, du šešėlinius pranešėjus. Pirmiausia, Edvardo Kukano vardu, kurio nėra šiandieną posėdėje. EPP koordinatorius Kristianas Preda pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Pono Kukano vardu aš norėčiau padėkoti kolegai Meseričiu už pirmąjį e, pranešimo projektą. Kadangi esu kaiminės politikos, yra, yra kaiminės politikos e, pranešimo autorius, jisai mano, kad reikia daugiau dėmesio skirti kaimynų kaimynams. Ir jisai teigia, kad e, džiugu, kad pranešimas padalyjamas į temas, atsižvelgiant į šalių specifiką, atspindint realybę vietoje. Tai yra regionas, kur yra įvairių dinaminių elementų ir turime lankščiai vertinti kiekvieną iš regiono šalių. Ponas Kukanas taip pat mano, kad čia yra trys dalykai, kuriuos jis norėtų užakcentuoti pranešime. Pirmiausia, ES ir valstybių narių išorės veiksmai Vidurio Azijoje turėtų būti geriau koordinuojami ir darnesni bei nuoseklesni ir labiau matomi. Tokiu būdu mes galėtume geriau pasinaudoti užsienio politikos priemonėmis. Tie projektai, kurie buvo sėkmingi, pavyzdžiui, švietimo srityje, e, kontaktų tarp žmonių, regioninių projektų srityje, pavyzdžiui, sienų valdymas, kova su narkotikais ir narkotikų priekyba, tie projektai turi būti tesiami. Kitas dalykas, pozityvus poslinkis yra tas, kad kai kurios regiono valstybės jų pasiekta pažanga turi būti pripažįstama. Per konstruktyvų dialogą ES gali toliau skleisti tas vertybės, kurių siekiama, tokių kaip teisinės valstybės principai, gera valdysena, pagarba žmogaus teisėms. Ir dar vienas dalykas. Raginimas valstybių, raginimas užtikrinti didesnį regioninį bendradarbiavimą ir tarpusavio santykius yra ir toliau svarbus dalykas. Šalys susiduria su galybė bendrų problemų, taigi regioninis bendradarbiavimas galėtų būti tinkamas kelias. Na ir dėl to ponas Kukanas mano, kad ES turi daug geros praktikos pavyzdžių, kuriais galėtų pasidalinti su partneriais Vidurio Azijoje. Aš siūlysiu nemažai pakeitimų, teigia ponas Kukanas, ir jisai laukia tolesnių dėrybų siekiant subalansuoto teksto. Dėkoju, ponė pirmininkė. Merci beaucoup, Christian. Euh, maintenant, je donne la parole à notre... Euh, Ačiū. Toliau žodis Alde šešėliniam pranešėjui, ponui Nart. Monsieur Nart, la parole est à vous. Après Ah, ok, pardon. Experts, so... Jūs kalbėsite po to po ekspertą, ar ne? Taigi, matau, kad ponios Maneskų nėra. Ponio, pono Jakonsari. Ponios Jakonsari. Taip pat nėra. Kągi, tuomet pirmą išklausykime ekspertus. Visų pirma, ponas Monstra, žodis jums. Nuo 5 iki 7 minučių turite. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos ir vidurio Azijos stebėsenos programa, kurią organizuoja Freda, yra skirta stebėti, kaip veikia ES strategija vidurio Azijoje. Bet šią progą turiu prisipažinti, kad mes stebėjome ir Europos parlamento rengiamą projekt, pranešimo projektą. Jame yra puikių punktų, taigi norėčiau tikrai pasveikinti šį projektą. Manau, kad ES per pastaruosius septynerius metus veikia gana sėkmingai. Įkūrė keletą institucijų skirtų bendradarbiauti su Vidurio Azija ir taip pat skatino santykius didindama europiečių buvimą e, vidurinėje Azijoje. Bet yra ir kita pusė medalio. Tai reiškia, kad Europa neimportuoja dujų iš Vidurio Azijos, taip pat, kad Vidurio Azija pastraisiais metais tapo mažiau stabili ir taip pat, kad vis didesnė grėsmė kelia Vidurio Azijos režimai. Aš manau, kad Vidurio Azijos strategija ir tarptautiniai santykiai su šiuo regionu yra šiek tiek keistokie, nes dauguma valstybių Vidurio Azijoje, galingiausių valstybių e, mato, kad į jas žiūrima taip, kad geriausias bendradarbiavimas su jomis yra veržimasis į jas. Ta matome JAV elgesyje, taip pat Kinijos elgesyje. O Europos Sąjunga parengė atvirkščiai labai plačią strategiją, kurioje yra septyni prioritetai. Kai kurie iš jų dėja yra nerealūs ir Europos Sąjungai po daugelio metų dabar yra labai sunku atsitraukti nuo to prioritetų. Taigi arba reikia rasti e, būdų, kaip laikytis tų išsikeltų politinių tikslų, arba reikia strategiją e, ir, ir, ir tą strategiją reikėtų pakoreguoti, reikėtų nustatyti konkrečius žingsnius, kaip tikslus siekti, bet tai nebus lengva. Ir todėl E, sutinku su pranešėju, kad dvišaliai santykiai būtų teisingas kelias pirmin. Kazakstanas iš visų šalių e, yra svarbiausias Europos Sąjungai. Europos Sąjunga nori su juo palaikyti įvairius ryšius. Taip pat Europos Sąjunga yra vienas didžiausių investuotojų šiame regione per prekybinius ryšius. Kirgistanas čia Buvo daug vilties, kad ši šalis taptų demokratinė, e, bet dabar demokratizacijos procesų iškilo grėsmė. Ši valstybė e, žengia žingsnį atgal ir joje veikti darosi vis sunkiau. Toliau Tadžikistanas labai varginga šalis, e, greta Kirgistano ir Tadžikistanas atrodo, kad yra ta šalis, kurioje susitelkusios visos vidurio Azijos problemos. Vandentvarkos e, e, problemos, pavyzdžiui, taip pat santykiai su Afganistanu, kitomis kaiminėmis šalimis yra labai sudėtingi ir be abejo nark prekyba narkotikais, kas yra milžiniška problema. Turkmenistanas viena iš uždariausių valstybių pasaulyje, turbūt uždariausia šalis pasaulyje po Šiaurės Korejos. E, Turkmenistane ES neturi savo delegacijos, kas man atrodo keista, nes ES strategija, kai buvo sukurta 2007 metais, ten buvo paminėta, kad svarbiausias mūsų e, sritis bendradarbiavimui yra energetika. Ir tai po Kazakstano, kuriame naftos yra nemažai, e, reikėtų mums bendradarbiauti su e, mano dabar aptariama šalimi. Toliau, Uzbekistanas irgi su jie bendradarbiauti buvo labai nelengva. Po 2005 metų žudinių buvo įdėktos ribojančios priemonės, jos 2009 metais buvo atšauktos bet santykiai tarp šios šalies ir ES dėje neklesti. Todėl aš manau, kad reikėtų gana skeptiškai žvelgti į esamą situaciją, reikėtų labai kritiškai vertinti tas programas, kurios dabar ten yra įgyvendinamos. Tai yra teisės valstybės, principų dėgymo programa, švietimo programa ir panašiai. Ir reikėtų sukurti e, aiškesnius žingsnius, kaip išsikeltų tikslų pasiekti, nes iki šiol patekti rezultatai yra gana skurdus. Be to, pačios to, šio regiono valstybės nėra linkusios bendradarbiauti tarpusavyje labai stipriai, todėl ryšius tarp jų turi stiprinti išorė išorės šalis. Aš raginčiau dar kartą aiškiai peržiūrėti dabar galiojančias programas ir dėl jų ateities spręsti e, šiek tiek lankščiau. Aš manau, kad yra dvi vidurio Azijos valstybės ar trys e, su Mongolija ir Afganistanu arba Azerbaidžanu. E, galima su jomis bendradarbiauti labiau būtų, bet reikia lankstumo. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau aptarti, tai yra ES vystomoji pagalba. Nuo 2007 iki 2014 metų ES investavo 750 milijonų eurų vidurio Azijoje, e, valstybės narės savo ruoštų investavo dar tiek. Ir man atrodo, kad per šios septynerius metus ES daug ko išmoko ir dabar jau parengė naują vystomojo e, bendradarbiavimo instrumentą busimiems septyneriems metams ir ši programa bus skirta keturioms šalims, iš tiesų trim šalims, nes Kazakstanas negaus tiesioginės paramos ir Turkmenistanas irgi negaus tiesioginės paramos dėl e, ten įvykusių įvykių. Taigi ES išmoko, kad geriau išsikelti mažiau prioritetų, nes e, jeigu prioritetų yra labai daug, o lėšų nepakankamai, tai poveikis yra padaromas labai menkas. Bet e, suma e, skirta svaistomai e, bendradarbiavimui išaugo nuo 750 tūkstančių iki 1 milijardo. Kodėl išaugo šie skaičiai? Nors žinome, kad labai sunku dirbti su Vidurio Azija, vystu, vystym, jos vystimosi klausimais, ten korupcija yra klestinti be to pu, pusantros valstybės, jeigu taip galima pasakyti, buvo išbraukta iš šar, sąrašo tų šalių, kurios gaus šią paramą. E, Rusijos vaidmuo taip pat neturi būti pamirštas. Ir dar viena tema, kurią norėčiau paliesti, tai yra sektorinis biudžetas, sektorinė parama e, Vidurio Azijoje. E, Pasaulio bankas skiria paramą vos kelioms Vidurio Azijos valstybėms ir manau, kad tai yra daroma ne veltui. Būtent planuodami savo paramą mes turime nepamiršti, koks ten yra korupcijos lygis. Toliau dėl Uzbekistano dar. Iki šiol e, jam ES neskirdavo uh, paramos, o dabar staiga yra nu, suplanuota 186 milijonai eurų šiai šaliai. Kodėl? Na, man atrodo, kad čia reikėtų pasigilinti ir čia greičiausiai viskas yra susijęs su tuo, kiek gyventojų gyvena šioje šalyje ir kokis yra jos bendras išsivystimo lygis. Taigi labai techninės tos priežastis. Nepamirškime, kad vystoma pagalba yra glaudžiai susijusi su politinėmis strategijomis tą turime turėti galvoje. Ir manau, kad pagrindinį dėmesį turėtume per pastarosius metus skirti dėmesį trims temoms. Būtent e, dvi šaliai santykiai paremti žmogaus teisų pagarbą. Ir čia daugiau sužinosime iš būsimo pranešimo. Toliau e, bendradarbiavimas saugumo srityje ir ypatingai konfliktų prevencija tai yra regionas, kuriame konfliktai kyla labai greitai, taigi ta grėsmė yra ten labai didelė. Reikia pažiūrėti, ką galėtų nuveikti ES, bandydama užkirsti kelią konfliktams. Na ir trečioji tema tai yra paprasta ir aiški vystimo e, pagalbos strategija, joje turėtų pagrindinis vaidmuo būti skirtas švietimui. Ir aš manau, kad būtent šiuose sritise ES galėtų padaryti realų poveikį. Ačiū. Dėkuoju už tai, kad neviršijote ir savo pasisakymo laiko, o dabar suteiksiu žodį poniai Cirvacija. Ačiū pirmininkė. Vidurio Azijos regionas yra turbūt vienas sudėtingiausių regionų visame pasaulyje. Penkios Vidurio Azijos valstybės nuolat yra minimos kaip autoritarinės valstybės arba pusiau autoritarinės valstybės. Tai yra faktas, nepaisant e, nedidelių pakeitimų e, Uzbekistane, mažinant vaikų darbą ir taip pat kitose valstybėse mažinant, draudžiant kankinimus, vis tiek situacija ten yra sudėtinga. Ir žmogaus teisų klausimas ES 2007 metų strategijoje buvo įvardintas kaip pagrindinis prioritetas, tačiau pažanga šioje srityje nėra padaryta labai didelė. Ir žmogaus teisės nėra labai abstrakti e, savoka. Valstybės, kuriuose klesti teisinės e, tai valstybės principai ir kur veikia atitinkamos institucijos atsakingos už žmogaus teisų, teisų laikymasi, tik tokios šalis gali pasiekti realių rezultatų. Net ir tos valstybės, kuriuose daugiausia e, padaryta pažangos, jų e, lygis yra nedidelis. Kirgistanas laikomas atviriausia šalimi šiame regione, ten yra parlamentinė sistema veikianti, jie kalba apie įstatymus, kurie uždraustų šalyje veikti e, užsienio agentams, taip pat e, yra numatomi įvairūs apribojimai LGBT žmonėms. Yra ten yra vienintelė e, Tadžikistano parlamente 2015 m. kovo mėnesį vienintelė regione registruota islamo e, partija pralaimėjo rinkimus. Ir dabar ketinama apskritai uždrausti šitą partiją ir ją įtraukti į juoduosius sąrašus kaip ekstremalią teroristinę organizaciją. Turkmenistanas yra vienas iš uždariausių, viena uždariausių valstybių pasaulyje, ji yra panaši į Šiaurės Koreją. Ir užsienio žurnalistai ten nuolat nukenčia taip pat valdžia riboja prieigą prie informacijos visuomenės atstovams klesti kalinimo sistema. Toliau Uzbekistanas yra irgi e, labai represyvi valstybė, ten yra ribojamas saviraiškos galimybės, taip pat e, įkalinimo bausmės nuolat pratesiamos, netgi yra taikomas priverstinis darbas. Toliau e, pilietinės visuomenės žurnalistai yra nuolat traukiami baudžiamojon atsakomybėn, kriminalizuojamas NVO darbas, tai yra daroma nuolat. Yra priimami represyvūs įstatymai, kurie draudžia NVO veiklą Ir tokie įstatymai visose šešėlise yra arba svarstomi, arba jau galioja. Per pastaruosius dešimt metų kalbos apie saugumą ir stabilumą nuolat buvo girdimos e, poslinkiai artimuosios rytuose ir Šiaurės Afrikoje puikiai rodo, kaip e, kokia yra vis tik tai realybė ir kaip greitai uh, situacija ten gali atsiliepti mums Europos Sąjungai ir mūsų saugumui. Europos Sąjunga bandė užmėgsti dialogą su Vidurio Azijos šalimis nuo 10-mečio vidurio, yra nuo 2007 metų vykdomi dialogai dėl žmogaus teisių, tačiau pažangos padaryta nedaug ir 2015 metų birželio mėnesio tarybos išvadose yra teikiama, kad reikia stiprinti ES e, ryšių su šiomis šalimis. Reikia. Nes iki šiol padaryta pažangos žmogaus teisų srityje, e, teisinės valstybės principo taikyme yra labai nedaug. Vidurio, tos pažangos yra labai nedaug. Vizurio, vidurio Azija patikė Europos Sąjungai tokių iššūkių, į kuriuos atsiliepti nebuvome pasirengę. Ir mes pri, reikia, reikia labai daug atvirumo ir reagavimo tam, kad ryšiai su Vidurio Azija būtų veiksmingi, tačiau to atvirumo tame regione dažnai trūksta. Be to, e, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių uh, siekimas turi kilti iš pačių Vidurio Azijos valstybių. Kad tai įvyktų, Europo, kur kol tai įvyks, ES turėtų ir toliau teikti finansinę ir politinę paramą NVO veiklai tose šalise. Dabar buvo padidinta lėšų, kurios bus skirtos vystomai pagalbai nuo 750 milijonų eurų iki 1 milijardo ir ta parama bus teikiama pilietiniai visuomeniai Vidurio Azijoje. Iš tiesų, pilietinė visuomenė šiame regione susiduria su labai sudėtingomis sąlygomis, jiems reikia ir politinės paramos, ne vien tik tai finansinės. Tose šalise yra nuolat rengiami arba jau galioja NVO veiklą ribojantis įstatymai, todėl svarbu apie tai informuoti likusi pasaulį ir kad tai neliktų e, nežinomas faktas. Kalbant apie ketvirtąją peržiūrą savo strategijos, ES yra e, pasakiusi, kad ES stengiasi ir, ir iki šiol išlieka jos pagrindinis tikslas sukurti stabilius santykius su vidurio, vidurio Azijos valstybėmis. Jeigu nebus tose šalise veikiančios teisminės sistemos, atsakingų, objektyvių institucijų, tuomet bus labai sudėtinga palaikyti e, mūsų santykius ne vien tik politinės srityje, bet ir energetikos srityje. Ačiū. Dėkoju Jums už Jūsų prezentaciją. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Romanovskijai. Pirmininkė, aš trumpai kalbėsiu apie Vidurio Aziją ir kalbėsiu apie kalbėsiu apie šilko kelią. Eurazija yra e, kontinentas, kuris e, sukuria 60 procentų pasaulio gerovės. E, Vidurio Azija užima didelį šio kontinento dalį. Pradėkime nuo Rusijos. Jos ryšiai su Vidurio Azija yra platus. Reikėtų pasakyti, kad e, Rusija neturi Az, Azij, Vidurio Azijos atžvilgių jokios e, strategijos. Vis dėlto, e, kalbant apie Rusijos veiksmus, jos pasiekmes yra jaučiamos Vidurio Azijoje. Rusija turi karinių bazių Kazakstane ir kitose vidurio Azijos šalyse. Tačiau Kremlius nebėra toks stiprus kaip anksčiau. Kalbant apie priekybą, Rusija po ES ir Kinijos yra trečia vidurio Azijos šalių partnerė. Rusija norėtų, kad būtų išsaugota status quo vidurio Azijoje nes nestabilumas e, gali e, priversti, privesti prie to, kad vietos dabartiniai e, valdžios režimai būtų pakeisti ekstremistinėmis valdžios jėgomis. Ir kalbant apie Vidurio Aziją, visi tie, kurie nori veikti joje, turi būti pasirengę bendradarbiauti arba konkuruoti su Maskva. Dabar e, Junktinės Amerikos valstijos, kai NATO pajėgus atsitraukė iš Afganistano, Vašingtonas e, pradėjo naujų, naujų ryšių etapą su Vidurio Azija e, kai buvo uždarytos Amerikos bazės e, Uzbekistane ir Kirgistane. E, ir Vašingtonas dabar turi peržiūrėti savo e, požiūrį į Vidurio Aziją. Ir anksčiau e, mes žinome, e, ką sakė Hillary Clinton 2011 metais, kai ji paskelbė apie naują strategiją Vidurio Azijos atžvilgiu. Tuo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta Afganistanui. Reikia pasakyti, kad tam, kad minėta iniciatyva būtų sėkminga, reikia daugiau vidurio Azijos, kad būtų e, galima pritraukti vietos valdžios institucijų e, dėmesį. Aš laikausi nuomonės, kad e, JAV niekada neprilieks Rusijos ar Kinijos svoriui vidurio Azijoje. Ir tai yra didžiulis trūkumas, kadangi nėra tiesioginio geografinio prieimimo E, prie Azijos šalių, e, Junktinės Amerikos valstijos yra priverstos veikti per e, atstumą. Dėl Kinijos. Tai yra labai įdomus atvejas, nes Kinija yra labai svarbus politinis ir ekonominis veikėjas, kuriam vidurio Azija yra labai svarbi. 2004 metais Kinija įvardino savo ketinimus vidurios Azijos atžvilgių aiškiai. Buvo kalbėta apie tai, kad į Vidurio Aziją bus investuota keli milijardai, e, keli milijardai kad būtų galima na, susijęti glaudžiau Kiniją su Vidurio Azijos šalimis. Kalbant apie karinius dalykus, Kinijos pozicija lyginant su Rusija yra labai silpna, tačiau kalbant apie energetiką, apie priekybą, Kinijai lygių nėra. Pekinas e, importuoja daugelį dujų iš Turkmenistano, e, vieną ketvirtadalį dujų iš Turkmenistano ir tai yra praktiškai vienas iš didžiausių e, Vidurio Azijos investuotojų ir prekybos partnerių. Vidurio Azijai yra svarbi Kinija ir atvirkščiai. Galime sakyti, kad Kinija turi galimybių investuoti į Vidurio Aziją, infrastruktūrą ir e, Kinai gali e, Ir kin, Kinija prašo iš vidurio Azijos tik tai vieno dalyko, kad ten būtų užtikrintas stabilumas. Dabar, kalbant apie e, vietos valdžios institucijas, Tai laikausi nuomonės, kad vidurio Azijos sėkmė e, galėtų būti naudinga visiems partneriams, tačiau nesėkmės e, galėtų turėti e, politinių, ekonominių pasiekmių visam regionui ir ne tik. Tiek Kinija, tiek Rusija yra sąjungininkai regione ir tai yra pagrindiniai veikėjai kurie turi e, galimybę veikti visose srityse, pradedant e, saugumu, priekybą ir energetiką. Mano manimu, nerizikuosiu, jeigu sakyčiau, kad Kinija yra tik vien, vienintelė šalis e, pasaulyje, kuri turi viziją ir idėjas, kaip būtų galima sujungti Eurazijos kontinento rinkas. E, Kinija turi vieną strategiją ir Pekinas e, pateikė savo minčių, kokia galėtų būti Vidurio Azijos ateitis. Kalbant apie Rusiją ir Junktinės Amerikos valstijas, aš manau, kad Kinija galėtų ir juos įtakoti. Ne visada šių šalių tikslai sutampa. Pekinas e, sutarė su e, Rusija ir vertina Junktinės Amerikos valstijas nei kaip draugą, nei kaip priešą. Taigi Kinija gali vaidinti kaip e, tarpininko vaidmenį tarp Junktinių Amerikos valstijų ir Rusijos vidurio Azijoje. Na ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie E, pokyčius Vidurio Azijoje. Tiek e, Rusija, tiek Kinija telkia savo jėgas e, regione ir naudoja įvairias priemonės. Pavyzdžiui, investu, investuoja į infrastruktūrą, didina karinį buvimą, kuria energetinės sąsajas. Tačiau visa tai yra labai svarbu Be to nereikėtų pamiršti, kad egzistuoja ir kitų problemų šiame regione, kaip pavyzdžiui korupcija, žmogaus teisų pažeidimai ir tai yra taip pat svarbu spręsti šias problemas, kaip tiesti kelius. Ir šias problemas būtent gali spręsti Europos Sąjunga. Ačiū ponui Romanovskiu už pateiktus komentarus. Dabar mes pradėsime diskusijas. Visų pirma, aš norėčiau suteikti žodį ponui Nert, šeši, Nart šešėliniam pranešėjui, e, kuris e, nusprendė kalbėti po ekspertų. Prašome. Ačiū pirmininkė. Mūsų ekspertai pateikė labai objektyvę situacijos analizę. Visų pirma, reikia pažiūrėti, kokia yra situacija vietoje ir ką mes galime pasiūlyti. E, buvo kalbėta apie penkias vidurio Azijos šalis E, Kazakstaną, Kirgistaną, Tadžikistaną, Uzbekistaną, Tur Turkmenistaną, e, kur daugeliu atveju pereita nuo vieno tipo diktatūros prie kitos, kito tipo e, diktatūros. Tačiau kalbant apie oligarchus, atrodo, kad jų veiklai apribojimų nėra. Taigi Kokia yra dabartinė situacija? E, kartais šalį, šalis valdo šeimų e, dinastijos. Ir e, nors šalyse yra organizuojami rinkimai, tačiau jie nieko nepakeičia. Ir kalbant apie demokratiją, tai daugiausiai vilčių mes siejame su e, Kirgistanu, tačiau na, negalime būti labai optimistiškai nusiteikę. E, dėl kitų šalių matome, kokios problemos kyla e, santykiams tarp Tadžikistano ir Kazakstano. Ir mm, ne viskas, aišku, yra paviešinama, tačiau klausimas yra štai kos ką galėtų padaryti ES e, šiame regione, kuris mums yra strategiškai svarbus. Taigi, akivaizdu, kad e, mes turime veikti, mes turime veikti visose pasaulio vietose, įskaitant ir vidurio Aziją. E, vidurio Azija mums yra būtinas kaip regionas. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau pritarti paskutinio eksperto minčiai, kad e, šiame regione matome, kad vis mm, stiprėja tiek Rusijos, tiek Kinijos vaidmuo. E, Prie šio dviejato prisijungia ir kitos šalis, tačiau galima sakyti, kad patys svarbiausi veikėjai būtent yra Rusija ir Kinija. Dabar dėl strateginių dalykų. Aišku, mums labai um, svarbios yra uh, Rusijos ir Kinijos uh, strategijos, tačiau vienas iš ekspertų pasakė, kad uh, Kinija galėtų būti kaip ir tarpininkas um, gerinant santykius tarp Rusijos ir Junktinio Amerikos valstijų. Na, galbūt tai ir teisinga mintis ypač atsižvelgiant į visų šių šalių vaidmenį Vidurio Azijos regione. E, šiandieną Rusija išgyvena ne pačius geriausius laikus dėl ekonominių priežasčių, dėl demografinės situacijos ir kartais e, Rusijoje, pačioje Rusijoje situacija neką geresnė nei vidurio Azijos e, šalyse. Vis dėlto mano nuomonė Rusija negali būti vertinama kaip prilykstanti e, Junktinėms Amerikos valstijoms ar Kinijai, kalbant apie pastarųjų mm, veiklą Vidurio Azijos e, kontinente. Dabar žmogaus teisės. Daugumoje įvartintų šalių yra pažeidinėjamos žmogaus teisės. E, Daugiausiai problemų, pavyzdžiui, kyla Uzbekistane dėl vaikų darbo medvilnės e, sektorija. Ir kita problema yra ta, kad trūksta ryšių, dialogo tarp pačių e, šalių. Pavyzdžiui, Turkmenistanas yra ypač izoliuotas buvo sakyta, kad Turkmenistanas tai yra antroji Šiaurės Koreja. Klimato kaita taip pat yra aktualus klausimas. Matome, kokios kyla problemos e, šiuose šalyse dėl klimato kaitos, e, nyksta tam tikros ekosistemos e, ir matome, kad tam tikros anksčiau derlingos e, e, teritorijos e, tampa nederlingomis. Ir tai, aišku, turi didžiulių pasiekmių pačių šalių ekonomikoms. Pavyzdžiui, traukėsi ir upės Uzbekistane ir dėje nieko nėra daroma šiuo klausimu Netgi oligarchai, kuriems, sakykime, upių naudojimas yra svarbus verslo tikslais, ignoruoja šią problemą. Taigi trūksta iniciatyvų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ES gali veikti tik tai uh, politinėje ir socialinėje dimencijoje, kurios pagri... labiausiai yra usurbuotos islamiškų idėjų. Vidurio Azijos regionas dėl savo geografinės būklės ir dėl to, kad Jos taip pat e, vaidina svarbu vaidmenį e, ginklų priekybos kontekste, kurie keliauja iš Afganistano. Yra mums labai aktualios. O kai dėl pranešimo, tai dar kartą buvo sakyta, kad jį galima buvo daug įrašyti, bet dėl apribojimų mes negalime įtraukti visko. Alio Marie. Čia dabar žodis kolegijai Marijal Marie. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu visapusiškai susipažinusi su Vidurio Azijos regionu, tačiau esu lankiusis ne kartą Kirgistane, Tadžikistane ir Uzbekistane, taigi šiek tiek šias šalis išmanau geriau ir norėčiau pasakyti, kad uh, tai, ką pasakė ekspertai, pati mačiau savo akimis vietoje ir manau, kad reiktų nepamiršti vieno dalyko. Turime kalbėti apie rusų kalbos vaidmenį, nes šios šalys turi vieną bendrą bruožą, tai yra rusų kalba. Aš aišku galiu kalbėti apie urbanizmą ir architektūrą, kuri yra būdinga visoms šalims, tačiau turime nepamiršti šio rusų kalbos konteksto. Tačiau kalbant apie Europą, Ir aš norėčiau čia kreiptis ir į rezoliucijos vadovą, e, autorių ir ekspertus. Būtent pirmas klausimas yra išsiaiškinti, kokia galėtų būti ES vizija ir vaidmuo ir kiek noro mes turime, kiek noro, noro turime įsitraukti į tą regioną. Taip pat reikia kelti klausimą, ar ES turi domėtis ir įsitraukti į Vidurio Aziją. Tai yra regionas, kuris istorinė prasme vaidina labai svarbu vaidmenį, tai yra vienas iš regionų, kur svarbus geostrateginis balansas ir pusiausvyra, pusiausvyra, kuri labai gležna ne tik šiame regione, bet ir daugelį kitų regionų taip pat. Turime nepamiršti ir imigracijos problemų, matome, kas vyksta su Afganistanu ir emigrantais iš Afganistano, turime nepamiršti, kad iš tų šalių irgi gali, gali kilti emigrantų bangos, jeigu, tarkim, destabilizuota bus situacija. Taigi, e, Žvelgiant į rezoliucijos tekstą, sakoma, kad ES turi įsitraukti į aktyvesnį darbą su šiuo regionu, tačiau, mano manimo, tas požiūris nėra labai gerai subalansuotas ir dažnai uh, šiame komitete, šiame parlamente mums dėl to kyla problemų. Nes akivaizdu, kad žmogaus teisų problemos, teisinės valstybės principų problemos yra labai svarbios, aktualios, kalbant apie ES politiką. Bet aš nemanau, kad ES užsienio politika galėtų ribotis tik tai šiais klausimais, nes kaip jūs, jūs visiškai teisingai pasakėte, tam, kad mūsų svoris sustiprėtų, ginant žmogaus teisės, turime stiprinti savo įtaką ir kitose srityse, tai būtų ir energetika, ir ekonomika, ir taip pat švietimo sritis bei kiti strateginiai klausimai. Taigi, norėčiau pasakyti, kad šiek tiek apgalėstauju, kad tekste, pavyzdžiui, nedaug dėmesio yra skiriama tam, ką mes galėtumėme padaryti, pavyzdžiui, švietimo srityje. O čia iš ties yra labai aktualūs poreikiai šiame regione, šioje srityje. Taip pat ekonominė plėtra, tvarus vystimasis, energetika. Mes labai mažai tam dėmesio skiriame. Mes daugiau tiesiog smerkiame, smerkiame šią šalis dėl to, kad nėra laikomasi žmogaus teisių ar nėra laikomasi teisinės valstybės principų. Bet aš manau, kad čia iš tiesų yra labai aktuali problema ir pranešime tikrai labai mažai dėmesio skiriamas saugumo klausimams, taip pat politinio valdymo klausimams, kur kas mažiau nei žmogaus teisų klausimams. O man vis, visi tie dalykai yra tarpusavėje susiję. Ir jeigu mes norime siekti teisinės valstybės principų, žmogaus teisų dėgymo šiame regione, mes turime sugebėti reaguoti ir e, sugebėti dirbti ir kitose srityse, kurias minėjau. Taigi aš manau, kad mes turėtumėme daugiau pakomentuoti švietimo, jaunimo švietimo problemas, kontaktus tarp žmonių. Aš manau, kad tikrai čia galime nuveikti labai daug darbo, ypač atsižvelgiant į tai, ką aš, apie ką aš kalbėjau. Pavyzdžiui, rusų kalbos poveikis ir vaidmuo, taip pat tradicijos. Tai yra svarbu ir kalbant apie ekonominę plėtrą ir kitus dalykus. Jeigu mes norime vykdyti aktyvę užsienio politiką, turime e, būtent ir šiuose srityse kur kas būti aktyvesni. Dėkoju, dar liko 15 minučių e, šioms diskusijoms, dar penki kolegos nori pasakyti, taigi 2,5 minutės kiekvienam daugiausiai skiriama pasisakymui. Pona Šolts, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ypatingai už kvietimą visiems kartu dirbti ties šiuo tekstu, nes pagal, dėl, dėl to, kad tekstas yra ribotas, reikalinga mums visiems dirbti kartu. Na ir norėčiau padėkoti ir ekspertams. Pirmasis ekspertas, man atrodo, sakė, kad ES suinteresuota šiuo reginu. Tai, tai turi būti mūsų tikslas ir strategijos pagrindas. Ir aš norėčiau tai pabrėžti, turint omenyje, kad iš tiesų tai yra labai sudėtingas regionas, turintis sudėtingą istoriją ir ekonominė plėtra. Uh, yra gan sudėtinga ir mes matome, kad regiono šalys tarpusavyje yra susijusios, taigi mes turėtumėme pažiūrėti, kaip geriau galėtumėme suvaidinti savo vaidmenį šiame regione, kad užtikrintumėme tvarę ateitį, tvarias ekonominės socialinės struktūras. Mums reikalinga tokia strategija, kuri nebūtų orientuota tik į ES interesus. Mes turime pažiūrėti, kur galėtumėme suvaidinti aktyvesnį vaidmenį ir čia yra keletas dalykų, kurių trūksta mano vertinimu. Turėtumėme pažiūrėti, kokia yra dabar ekonominė, socialinė struktūra ir situacija tose šalyse ir kodėl yra tiek daug autokratijos, kodėl yra pažinėjimo žmogaus teisės, kodėl yra tokia autokratijos gale. Taigi, aišku, turime įvertinti ir istorinius procesus ir taip pat pasižiūrėti, kur būtų galima daryti spaudimą, kur užmėgsti e, dialogą su regiono partneriai. Žinau, kad nelengva tą padaryti, bet taip pat turime žiūrėti, kaip būtų galima dirbti kartu, rengiant, pavyzdžiui, bendrąją strategiją, uh, konkuruojant su Kinija, Japonija ir kitomis šalimis. Taigi mes turėtumėme dirbti kartu ir gal nebūtinai netgi reiktų konkuruoti, nes kiekviena šalis gali tapti regiono šalims stipria partnerė, leidžiančia tom šalims siekti plėtros. Ir gal Kazakstanui reiktų skirti daugiau dėmesio. Pavyzdžiui, Kazastanas skiriasi nuo, nuo Turkmenistano ar Tadžikijos dėl to, kad Eurazijos sąjungai priklauso. Taigi turime galbūt skirtingai vertinti tas šalis. Ir aš, aišku, labai mielai prisidėsiu siūlant pakeitimus. Dėkoju ponui Šolcui. Dabar žodis ponui Baits, kolega iš Aldi frakcijos. Ačiū. Man atrodo, kad labai svarbu galiausiai kalbėti apie Vidurio Aziją ir ES strategiją Vidurio Azijos atžvilgių. Džiugu, kad daugiau dėmesio skiriame šiam regionui. Ir žinoma, mes turėtumėme laikytis to bendrojo požiūrio, tačiau aš visiškai sutinku, kad jeigu pažvelgtumėme atidžiau, visos tos penkios šalys yra labai skirtingos. Ir šią prasme suprantame, kad jos labai skiriasi, turint omenyje ir tai, kokių santykių jos nori su ES ir kokie yra jų siekiai. Taigi aš labai tikiuosi, kad strategijos kitas žingsnis bus kur kas konkretesni veiksmai ir konkretesni taktiniai elementai konkrečių valstybių atžvilgių. Na, o minint problemas, tai aišku, žmogaus teisės, mūsų vertinimu tai yra labai svarbi problema. Taip pat žinome, kad tai yra jautrus klausimas vietoje, bet yra kitų svarbių veikėjų - Kinija, Rusija regione. Jie nekalba ten apie žmogaus teisės. Tai reiškia, kad jų pozicija yra lengvesnė, paprastesnė, jiems lengviau įsitraukti į regioną, tačiau tai nereiškia, kad ES negali pasiūlyti kokių tai ekonominių privalumų, ekonominės naudos. Ir dėl to mes turime labai išmintingai vykdyti politiką to regiono atžvilgių. Švietimas buvo minimas, norėčiau pridurti ir aplinkosaugą, nes aplinkosauga, vandens klausimai yra vis aktualesni regione. Tai yra puikus, tai yra labai svarus pagrindas konfliktams, taigi ES žinios, ekspertinė patirtis būtų labai naudinga Vidurio Azijai. Taip pat yra daug tarptautinių aspektų, pavyzdžiui, padėtis Irane, po to, kai buvo panaikintos sankcijos Iranui, Iranas vaidins svarbesnį vaidmenį šiame regione, taigi čia irgi labai įdomi sritis, kur reiktų nemažai tam dėmesio skirti. Taigi apibendindamas galiu pasakyti, jog tikiuosi, kad strategija bus įgyvendinta, kad ji bus praktinio pobūdžio, kad Vidurio Azija vėl grįž į Europos žemėlapį gan greitai. Dėkoju ponui Paet, dabar žodis kolegai iš FDD, ponas Kava. Ačiū, pirmininkė, buvo įdomu išklausyti pranešėjo komentarų, teigiant, kad tai nėra istorinis regionas. Tai tik tai rodo, kad visiems šiame parlamente labai sudėtinga suprasti, kad pasaulis labai greitai keičiasi, ES modelis visiškai netinka 21 amžiuje, 21 amžiaus politikoje. Tai iš tiesų nestebina. 21 amžiaus problemos sprendžiamos 19 amžiaus e, būdais. Mane neramina tai, kad pranešime nėra kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus, tai, kad trūksta demokratijos ir pagarbo žmogaus teisės, teisė ir teisinės valstybės principams. Taip pat sutinku, kad reikia bendrauti su tomis šalimis, nes jos vaidina svarbu vaidmenį ir vaidins svarbu vaidmenį ateinančiais mėnesiais, metais. Tačiau ar tai reiškia, kad tos valstybės dėl mūsų strategijos pakeis savo po, požiūrį ar elgesį? 56 procentais išaugo ES finansavimas ir vystoma bendravimo pagalba vidurio Azijai. Tačiau situacija prastėja tame regione. Tai yra milijardas eurų rodo, kad Europos komisijai labai lengva švaistyti mokesčių mokėtus pinigus. Man atrodo, kad jūs norite nusipirkti dar vieną regioną kaip protektoriatą, kad surastumėte visus atsakymus į užsienio politikos problemas. Tie milijardai skiriami, o situacija blogėja. Jeigu jūs norite leisti tuos pinigus, tai reikalingi kažkokie tai saugikliai. Taigi aš negaliu pritarti šiam pranešimui, ypatingai aštuntam straipsniui, kur kalbama apie uh, nuoseklumą ir darnumą, kur kalbama apie tai, kad ES turi kovoti, e, kalbėti vienu balsu užsienio politikos srityje. Mes tam nepritarėme, tam nepritarė Britanijos žmonės. Ačiū. Parola, Ačiū. Dabar e, žodis kolegai Schaffhauseriui. Nekaži ką pridursiu šalia to, ką pasakė kolegė Mišel Aljomery. Pirmiausia, Mes nepasitikime žmogaus teisų, demokratijos, tą naująją diplomatiją, nes labai dažnai dviejopos paskirties yra tokia politika ir tiesiog yra bandoma slapstyti tam tikrus dalyką, dalykus, neokoloni, ne, neokolonizmas slapstyti. Taigi mes turime būti labai išmintingi visą tai, kaip mes e, kalbame apie žmogaus teisės, nes čia dažniausiai naudojame dvigubus standartus. Kitas dalykas Mūsų dalyvavimas, mūsų matomumas tame regione turi būti derinama su Kinija ir Rusija. Mes negalime, mano vertinimu, vykdyti diplomatiją, kuri prieštarautų tam, ką daro pagrindiniai veikėjai. Mes savo veiksmus turime vykdyti bendradarbiaudami su tais pagrindiniais veikėjais. Ir mes uh, manome, kad mūsų veiksmai, mūsų pozicija pagrindinių veikėjų atžvilgių turi būti suderinta. Taigi čia reikia, reikalingas papildomumas, derina, veiksmų derinimas su tais partneriais. Na, čia yra energetikos ir saugumo ir vystomo bendradarbiavimo sritis, kurios, sritis, kurios buvo akcentuojamos. Taigi, mano manimo, tie elementai yra patys svarbiausia. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes norime siekti diplomatijos visomis priemonėmis. Tuo tarpu, kai ir viduje turime nemažai problemų, išgyvenome tą laikotarpį, kai Europos Sąjunga žlunga, bliūška. Ir man susidaro įspūdis, kad čia šalia dar yra ir Turkija, kuri yra agresyvi, taigi čia situacija irgi yra pasikeitusi ir taip pat susidurime su esminiais fundamentaliais iššūkiais, iššūkiais, su kuriais ES negali susitvarkyti ir pateikti aiškaus atsakymo ir atsako. Taigi mes galiausiai nieko nepasieksime ir man atrodo, kad mes šiek tiek išsi, apsijuoksime, mėly kolegos, dėkoju. Nu, Ačiū ponia Schaffhauser, dabar žodis išorės veiksmų tarnybos atstoviai poniai Perkauskiniai. Trys minutės, prašau. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Atnaujinta strategija pabrėžia Vidurio Aziją kaip ES svarbos e, regioną. Taip pat reikia laikytis diferencijavo, diferencijavimo principo, nes šios šalis siekia būti atskirt, atskirtos nuo kaimininių valstybių ir todėl mums svarbu mėgsti dvišalius pagrindus su tomis valstybėmis. Naujas mūsų ambasadorius yra suinteresuotas stiprinti dialogą su atskiriomis valstybėmis ir taip pat su tomis organizacijomis, kurios ten veikia, BPO ir visos kitos valstybės Taip pat Putina e, palaikyti ryšius ir su kitomis valstybėmis, kurios ten veikia. Aplinkosauga, vanduo, švietimas, e, žmogaus teisės, visos šitos temos sulaukia ypatingo dėmesio. Mes norime stiprinti ekspertų bendradarbiavimą šios, šiomis temomis. Tai būtų ekspertai iš dabar gyvendinamų e, projektų. Kalbant ekonominius ir komercinius santykius, tai patikimas klimatas, kova su korupcija, ryšiai su tarptautinė verslo bendruomenė. Visą tai yra labai svarbu tam regionui. Norėčiau dabar susitelkti į žmogaus teisų padėtį. Nors kai kuriuose valstybėse regione buvo šiokių tokių teigiamų pokyčių, tengiamasi mažinti kankinimus arba užkirsti jiems kelią, taip pat mažinti vaikų darbą, vis tik žmogaus teisų padėtis daugumoje Vidurio Azijos valstybių e, ši situacija yra neraminanti gera valdysena, demokratizavimas ir būtų tai, kas atneštų stabilumą, ilgalaikį stabilumą regione. Ir tai turėtų būti ES santykių su šio regiono šalimis ašis. Žmogaus teisų klausimai nuolatos yra keliami dialogė su Vidurio Azijos valstybėmis, kai susitinka vyriausybių ir valstybių vadovai. Taip pat su visomis penkiomis valstybėmis yra organizuojami tokie dialogai. Jie leidžia vertinti, kaip keičiasi padėtis žmogaus teisų srityje tose šalise, leidžia pamatyti žmogaus teisų pažeidimo atvejus ir juos aptarti. Kartais tokios diskusijos yra nelengvos ir ne visada jos duoda apčiopiamų rezultatų, tačiau jos vis tiek yra naudingos jau vien dėl to, kad jų metu yra aptariami aktualūs klausimai struktūriškai. ES valstybės ir atitinkamos institucijos nuolat susitinka su žmogaus teisų gynimo organizacijomis regione. Taip pat organizuojamos konsultacijos su pilietinės visuomenės atstovais Ir tai tokie susitikimai buvo rengiami prieš kiekvieną oficialų dialogą tiek Briuselėje, tiek ten vietoje. Ba, yra bandoma įtraukti ir kitus ekspertus, taip pat akademinio pasaulio atstovus. Su jais yra susitinkama kiekvienais metais. Tai be abejo yra pilietinės visuomenės atstovai iš tų šalių, kur pilietinė visuomenė gali veikti. Ir ypatingai mūsų pastangos yra žinomos iš ES priemonės skirtos žmogaus teisų įgyvendinimui. ES taip pat surengė keletą seminarų, mokymų žmogaus teisų, tomis temomis, kurios yra aktualios visoms tai šio regiono valstybėmis. Tai yra, pavyzdžiui, teisminės sistemos nepriklausomumas, e, teisėjų rengimas ir panašiai. Taip pat bendradarbiavimas su taptautinėmis organizacijomis veikiančiomis tame regione mums yra labai svarbus. Mes tai padarome. Tai darome, taip pat bendradarbiavime su jungtinių tautų vyriausių galiotinių žmogus teisų klausimais. Ačiū. Mes toj baigsime e, šį darbo tvarkės punktą, nes toj baigsis tam skirtas laikas, taigi po minutėlę suteiksiu dar kiekvienam iš ekspertų. Tamašai, ir, tamašai po to ir tada baigsime diskusijas. Prašau, ponė Post. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai porą pastabų. Visų pirma, tie pokyčiai, kurie gali paveikti stabilumą Vidurio Azijos regione. Dvi galingiausios valstybės ten yra Uzbekistanas ir Kazakstanas. Jos buvo lyderės dar 8 e, e, dešimtmetyje. Jų vadovai taip pat jau yra pakankamai uh, senyvo amžiaus. Taigi galima tikėtis, kad e, teks e, situacija gali keisti tose šalise, nes reikės e, naujai pagrysti, kodėl yra laikomasi senovinių požiūrių. Ir norėčiau akcentuoti, kad Rusija yra turbūt vienintelė valstybė, kuri gali nedelsdama imtis veiksmų tame regione, bet net ir Rusija nelabai nori veikia, veikti vidurio Azijoje. Ir todėl mes turėtume kalbėti čia ne apie didžiasias žaidynės vykstančias tame regione, bet apie, apie spragą. Tas regionas yra tarsi spraga. Ir man atrodo, kad ES irgi ten indėlį gali padaryti labai nedidelį. Ir jeigu jau norime kažkokį indėlį padaryti, tai turėtų būti daroma žmogaus teisų srityje ir e, ypatingai tai reikėtų stengti švietimo srityje. Ačiū, supratome jūsų e, pastabą. Toliau, ponė Silvacija. E, saugumas ir stabilumas yra labai glaužiai susijęs su demokratija ir žmogaus teisėmis. Ir kaip nemažai kolegų čia sakė, tai yra labai svarbu, norint užtikrinti stabilius ir patvarius santykius tarp ES ir šio regiono. Taigi politinio dialogo organizavimas yra labai svarbus, gyvybiškai svarbus pažangai tame regione. Taigi, ponė Romanovski, aš labai trumpai sutinku su tuo, ką sakė prieš mane pasisakė kolegos, bet norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad išorės jėgos Rusija, Kinija, JAV ir Europos Sąjunga e, dalyvauja tame regione ir dėl to Vidurio Azija susilaukė labai daug dėmesio, lyginant su kitomis Eurazijos šalimis. Ir aš manau, kad ES turėtų tęsti savo dalyvavimą, bet reikėtų elgtis taip, kaip sakė Johanesas, mano kolega. Ačiū toliau paskutinis baigiamasis žodis pranešėjai, ponui Mešeris. Ačiū, ačiū visiems už pasisakymus, sužinojau labai daug ir nekantriai lauksiu susitikimo su šešėliniais pranešėjais, taip pat lauksiu pakeitimo pasiūlymų. Dėl jūsų bendrų pastabų, ko trūksta tekste, tai taip aš žinau, ko, ko trūksta, sutinku su jūsų pastabomis. Ir tiesiog dėl taisyklių buvo pribotas tekstas, jis negalėjo būti begalinis ir tikiuosi, kad tai patobulinsime per pakeitimus. Jūs sakote, kolegė sakė, kad žmogaus teisėms yra skiriama labai daug dėmesio Na, gali būti, kad e, tas skyrius, e, jo apimtis pasikeis e, galtinėje pranešimo versijoje. Tačiau, man atrodo, kad tam, kad žmogaus teisių tikslai būtų pasiekti, reikia nuseklumo, ne vien tik tai pajėgumus didinti. Ir mes čia nekalbame apie kažkokius labai milžiniškus pasiekimus žmogaus teisų srityje. Ne, svarbiausia būtų jau vien nežengti žingsnio atgal, kad nesuprastėtų žmogaus teisų padėtis regione. Ir man atrodo, kad tai nėra labai labai ambicingas tikslas. Ir galiausiai noriu padėkoti visiems tiems, kurie pasisakėte apie atskiras valstybės. Nekantrai lauksiu teksto pasiūlymų ir esu nusteikęs atvirai. Todėl dėl žmogaus teisų tikslų, dėl neokolonializmo. Na, tiesiog mes nesutikame su tokiais terminais. Dėkui. Ačiū tam aš. Aš taip pat norėčiau pasisakyti, pasakyti, kad išgirdome puikių pranešimų iš ekspertų. Jie pabrėžia ne vien tik tai žmogaus teisę, saugumą, energetiką, švietimą, bet aptarė ir plačiau visas penkias vidurio Azijos valstybės. Ponas Būrien yra ypatingasis atstovas Vidurio Azijos regionui iki lapkričio 17 dienos lauksime jūsų pakeitimų. Ir tie pakeitimai be abejo turėtų būti skirti panamės ir rečiaus pranešimui. Kiti mūsų debatai bus sausio 14 dieną ir po to sausio 20, 20, 28 dieną balsuosime plenarnėje sesijoje. Dėkoju visiems, visiems kolegoms, o dabar suteiksiu žodį ponui Elmar Brok. Ir taip pat, gerbiamas Pierai, prašau ateiti čia. Dėkui. Kollegen und Kollegen, ich äh, Gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti ambasadorių Pierre Vimon. Man atrodė, kad jau prieš keletą mėnesių su juo atsisveikinom, tačiau jisai sugrįžo kaip Europos vadovų tarybos pirmininko asmeninis pasiuntinys. Ir jis papasakos mums apie Valetos konferenciją dėl migracijos. Konferencija yra labai svarbi, įdomi ir e, mes taip pat vėliau kalbėsime apie Junktinių tautų generalinę asamblėją, e, apie diskusiją su bankimūnu ir visą tai rodo, kad valetos konferencija yra labai svarbi. Valetos konferencijoje dalyvaus ponia Mongarinį, kuri jau įvardino tikslus, kuriuos reikia pasiekti. Na ir tarp pagrindinių klausimų yra tie dalykai, apie kuriuos kalbėjo rugsėjai mėnesį e, Junkeris, kad e, migracijos problemai spręsti reikės skirti 1,4 milijardus eurų. Taigi migracija e, su migracijos problema susiduria daugelis ES šalių ir ji galės būti spręsta, jeigu mes žiūrėsime į ateitį ir galėsime imtis prevencinių veiksmų, taikyti prevencinės priemonės, kad būtų galima užkirsti mm, kelią šios problemos atsiradimui. Taigi dabar norėčiau sužinoti, ką apie tai pasakys ambasadorius Pierre Vimo. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai kad e, jūs galėtumėt užduoti klausimus. Atsiprašau, kad man tenka vėl atvykti, tačiau e, na, žinia, kad e, šį darbą dirbu laikinai, taigi į ką norėčiau atkreipti dėmesį, į 3-4 dalykus. Visų pirma, norėčiau jums visiems priminti kontekstą. Mm E, kuriame buvo priimtas sprendimas e, organizuoti valetos konferenciją. Tai įvyko šių metų lap, balandžio mėnesį. Tuo metu matėme, kad e, pietų Europos valstybė susidurė su dideliu, didelė problema dėl itin didelių migrantų srautų iš Libijos link Italijos. E, aišku, tuo metu įvyko ir e, tragedija, e, nuskendo keli laivai ir tokiu, tokiamis aplinkybėmis buvo sušauktas ypatingas ministrų posėdis, kuriame buvo nuspręsta organizuoti valetos konferenciją su partneriais iš Šiaurės Afrikos. Na ir per tą laiką vis daugiau migrantų pradėjo keliauti ES per Graikiją. Ir mm, būtent į, į tą migracijos kelią nukreipo mūsų akis. Ypač tas kelias tapo aktualus po uh, įvykių Sirijoje. Ir dėl tos priežasties Valetos konferencija tapo dar aktualesnė. Kas e, pasakytina apie Valetos konferenciją? Visų pirma, joje yra kalbama apie migraciją iš Šiaurės Afrikos. Ir daugelis ES valstybių vadovų pasakė, kad reikalingas dialogas su mūsų partneriais iš Šiaurės Afrikos ir kad reikia kartu spręsti tas bendras problemas, kurios kyla. Kalbant apie migraciją iš e, Šiaurės Afrikos, jie yra struktūrinė, jie truks ilgai. Tai yra kompleksiškas reiškinys, susijęs su e, ekonominiu vystimusi, su klimato kaitos poveikiu, su politiniu nestabilumu, su nesaugumu kaip ta, kitaip tariant, su politinė dimencija. Ir visi šie veiksniai yra tarpusavė susiję. Ir, ir todėl migracija tampa aktualia mums visiems. Norėčiau Jums priminti, kad vienas iš dešimties migrantų iš Šiaurės Afrikos vyksta į Europą. Devyni iš dešimties keliauja per Afriką ir vyksta į kitas Afrikos šalis. Taigi, kalbant apie migracijos politiką, e, Afrikos kontinente ir tai, kaip atskiros Afrikos šalis e, bando formuoti savo migracijos politiką, yra aktualu ir europiečiams. Ir todėl mes turėtume padėti Afrikos šalims e, kuo galima labiau. Jeigu kalbėsime apie valetos konferencijos svarbą, reikia paminėti, kad e, iš 28 ES vadovų 22 jau patvirtino savo dalyvavimą, kiti dar gali atvykti, tačiau sprendimas dar nėra priimtas. E, turi apsispręsti dar dviejų, trijų valstybių narių vadovai. E, tai yra Portugalijos, Lenkijos ir Kroatijos valstybių vadovai. E, tose šalyse šiuo metu vyksta rinkimai, taigi e, vadovai dar turės patvirtinti e, savo dalyvavimą. Dabar kalbant apie šios konferencijos tikslus. Reikia pasakyti, kad mm, sie, valetos konferencija bus, sieks, bus siekiama trijų tikslų. Visų pirma, valetos konferencijos metu turės būti patvirtinti visi pareiškimai, e, susitarimai, kurie buvo pasiekti su mūsų partneriais iš Šiaurės Afrikos. Tai nėra naujas dalykas, nes su Šiaurės Afrikos partneriais migracijos rytyje mes bendarbiaujame jau daug metų. E, bendradarbiavimas yra pagrįstas solidarumu, e, atsakomybę E, glaudžių bendradarbiavimo ir daug kas jau buvo pasakyta, nu, padaryta, galbūt e, nepakankamai, tačiau e, daug rezultatų yra pasiekta jau per pastarosius du metus. Todėl valstybių vadovai nusprendė nekviesti visų 20 plus Afrikos valstybių, tačiau tik tai tas valstybės 35, jeigu kalbėsime apie skaičius, E, tai yra 35 valstybių atstovai, e, kurios yra užmesgusios Europos Sąjungo, su Europos Sąjungos e, šalimis dialogą dėl migracijos klausimų. Tai yra Rabat, Kartun šalis, na ir galiausiai ECOAS regioninė organizacija mes glaudžiai bendradarbiaujame su jie migracijos klausimais. Taip pat e, ketiname e, pakviesti jungtinių tautų agentūrų atstovus, Afrikos e, sąjungos atstovus. Tačiau kalbant apie tikruosius konferencijos narius, tai bus to šalis, kurios dalyvauja rabat ir kartun procesuose. Taigi tai, kas bus e, nuspręsta valetos konferencijoje, bus e, įgyvendinta per esamus procesus, tai yra rabat ir kartu, e, naudojami įprastiniai tarybos kanalai, esamos darbo grupės, taip pat bus glaudžiai stebima pažanga. Dėl to dalyko jau buvo sutarta abiejų pusių ir nėra jokios prasmės e, kurti papildomų biurokratijos lygmenių, e, kurti naujas priemonės, reikia dirbti e, su tuo, kas jau egzistuoja. Toliau trečias dalykas. Panašiai kaip praeitįje, reikia elgtis praktiškai, konkretiškai ir veiksmingai. Kitaip tariant, jeigu jūs pažiūrėsite į tai, kas buvo patvirtinta e, pereitais metais ES ir Afrikos e, samite, e, buvo parengtas veiksmų planas, kuris buvo pakankamai platus, globalaus pobūdžio ir dėje po praėjus metam jokių apčiuopiamų rezultatų nebuvo pasiekta. Todėl šį kartą pusė susitarė, kad na, reikia E, priemant sprendimus, būti praktiškiams ir siekti rezultatų. Be politinių pareiškimų, kurie tikimės bus patvirtinti konferencijos metu, mes taip pat kartu su kolegomis iš ES ir iš Afrikos rengiame veiksmų planą e, kuris bus e, labai detalus. Kitaip tariant, mes aiškiai nurodysime, kokių veiksmų mes siekiame. Bus penkios pagrindinės rytis e, problemos, kurios bus identifikuotos. Kitaip tariant, reikėtų spręsti migracijos priežastis, ar tai būtų politinės ar ekonominės priežastis, e, žiūrėti į e, teisėtą migraciją, kovoti su priekyb... asmenim, kurie užsiema priekybą žmonėmis. Trečias dalykas yra tarptautinė prieglau, e, tarptautinės prieglopstis tiems, kurie jos siekia ir paskutinis reintegracija ir integracijos klausimas. Na ir kiekvienai šiai temai, šiai problemai mes vardinome veiksmus, kurių reikėtų imtis trumpalaikėje ar ilgalaikėje perspektyvoje. O kalbant apie trumpalaikius veiksmus, mes jų vardome daugiau nei dešimt, kuriuos ir tikimės, kad jie bus įgyvendinti artimiausiais metais. E, aišku, naudosimės esamais e, finansavimo instrumentais, tai yra kaiminystės politikos priemonė, e, kitomis priemonėmis, kurios galbūt egzistuoja ir kurios yra siūlomos e, komisijos e, atskirų generalinių dektoratų. Žiūrėsime, kokią individualią paramą galės pasiūlyti atskiros valstybės naras. Na ir be to mes e, sukūrėme tokį patikos fondą, kuris, kurio egzistavimas bus patvirtintas valetos samite ir tikimės, kad į tą fondą mums skyrus 1,5 milijardus eurų, valstybės narės galės įnešti panašiai, panašią sumą. Taigi, e, kad gautum balsavimo e, teisę, valstybės narės turėtų įnešti į patikos fondą bent 3 milijonus eurų. E, dauguma valstybių būtent įnešė tokią sumą. Tačiau yra šalių, kurios pasakė, kad jeigu jos bus patenkintos valetos konferencijos metu patvirtintų veiksmų planu, savo indėlį padidins. Taigi, kaip matote, procesas prasidėjo. Mm, mes tengiamės e, naujai spręsti problemas, kurios yra puikiai žinomos per e, veiksmų planą ir tikiuosi, kad rezultatai pasimatys greitai. Šiandieną e, mes, kaip sakiau, esame parengę politinės deklaracijos projektą bei veiksmų plano projektą, kuris bus rytoj aptartas valetoje kartu su skirtingų valstybių atstovais ir tikimės, kad e, prieš e, aukšto lygio sustikimą bus pasiektas susitarimas, kad e, konferencijos metu valstybių vadovai galėtų oficialiai deklaraciją patvirtinti. Galėčiau ir toliau kalbėti, tačiau gerbiamas pirmininkė, manau, kad geriau dabar dėti tašką ir leisti kitiems pasisakyti ir užduoti klausimų. Plenkovič. Ačiū, ponas Plenkovič. Dėkoju pirmininkė Brok. Dėkoju ponui Vimont už puikų pristatymą ir paaiškinimus, kaip vyks valetos konferencija. Man tai yra labai įdomu, nes aš esu iš Kroatijos, kuris, kaip jūs sakėte, rytų viduržėmio jūros ar Balkanų, taip vadinamasis kelias yra ypatingai svarbus, turint omenyje didelius prieglapščio prašytojų, pabėgėlių migrantų srautus iš Turkijos link Graikijos. Uh, dabar kokie yra santykiai tarp Luxemburgo ir Briuselio konferencijos, kurios vyko per pastarasis 20 dienų, aptariant platesnės problemas, ne tik dialogą su kartum rabato procesų šalimis, Afrikos valstybėmis, kur daugiausia dėmesio bus skiriama valeto konferencijoje, kaip viską daryti nuosekliai ir koks vystomo bendradarbiavimo komisaro vaidmuo E, skirstant patikos fondo lėšas, tai yra 1,8 milijardo eurų. Ačiū. Welcome back, Mr. Vimon. Sveiki atvykę, ponė Vimon, ponas Havitas. Malonu Jūs vėl matyti, malonu, kad atvykote ir turėdamas kitas pareigas, Jūs kalbėjote pirmiausia na, apie pinigus. Uh, Taigi čia reiktų aiškiai pasakyti, kad humanitarnė pagalba turi būti skiriama, aš ką tik grįžau iš Libano, ji mažiau nei 50 procentų. Taigi, jeigu norime humanitarnių pagrindų reaguoti į krizę, tarptautiniai donorai, tai, kas skiriama, yra tik 50 procentų to, ko, ko reikia, jeigu mes norime proaktyviai aktyviai kovoti su krize. Kodėl žmonės turėtų mumis pasitikėti, jeigu mes net neskiriame tiek humanitarnės pagalbos, kiek turėtumėme. Taigi turime užduoti tuos sudėtingus klausimus patys savo, nes priešingų atveju sumenkinsime mūsų patikimumą. Taigi, kalbant apie pinigus, tie skaičiai, kuriuos jūs pateikėte labai taip ramiai, vis tiek atsiskleidžia tas didžiulis skirtumas tarp to, ką komisija ketina siūlyti ir ką valstybės narės ketina siūlyti. Mes aiškiai matome tą atotrukį. Ir čia yra kaip ir dviejopos problemos. Pirmiausia, viena yra susijusi su komisija. Ar mes tikrai kolegoms iš Afrikos sakome, kad jie turėtų daryti kitus dalykus, kai mes perskirstome pinigus, kurie jau jiems ir tai buvo skiriami. Taigi čia kyla klausimas, jeigu mes prašome jų daryti kitus dalykus, bendradarbiaudami su, su tomis šalimis. Tai kokių kitokių dalykų mes jiems siūlome, nes jeigu mes skirsime tik tuos pinigus, kuriuos ir taip buvome numatę, tai čia nieko ypatingo jiems neskirsime. Kalbant apie valstybės narės, ankstesniuose aukšto lygio susitikimuose. Tai yra penktasis tokio pobūdžio susitikimas šiais metais skirtas migracijai. Buvo kalbama apie naujas lėšas, naujus pinigus. Išvadose apie tai buvo kalbama anksčiau. Uh, Tai ką mes dar galėtumėme čia sumastyti, jeigu kalbame apie tokius finansus, kuriuos jūs šiandien e, viešai paskelbėte, tiesiog, man atrodo, būtų visai tinkama užduoti tą klausimą. Kiti dalykai – saugus keliai, saugus maršrutai. Tai yra aktuolus klausimas taipogi, kiek suprantu, mažai komunikato projekte apie tai kalbama ir tai, kad mes nesustabdysime nesaugau, nesaugių kelionių, jeigu nesukursime saugių kelių, tai yra tas argumentas, apie kurį dažnai kalbama Europos parlamente ir mes galime tikimės kokio tai judesio šioje srityje. Ir toliau žiniasklaidoje teigiama, kad valstybės narės sieks pažangos bandant susitarti su Turkija. Ir aš suprantu, kad mes e, apie Turkiją kalbėsime šiame komitete rytoj, bet būtų tinkama užduoti štai kokį klausimą. Daugelis turime abejonių dėl taip vadinamo sandorio susitarimo su Turkija. Tačiau, bet kuriuo atveju, kiekvienas pasiūlymas turi būti vertintas pagal savo privalumus ir trūkumus. Ar jūs matote šiokios tokios pažangos, bandant užbaigti susitarimą su Turkija, ar jūs tikitės, kad bus diskutuojama apie tai valetos susitikime? Ačiū. A very warm welcome back. Sveiki sugrįžę, Pierai, į mūsų komitetą. Mums jūsų tikrai labai trūksta. Galbūt nustepsite, bet Britanijos viename iš sekmanio laikraščių labai neigiamai buvo vertintas valetos komunikatas. Buvo teigiama, kad ES ragina rinktis kur kam patogiau ir ragina geriausius, geriausiai kvalifikuotus profesionalus, daktarus, medicinos seseris emigruoti. O kaip tik tam žemynui, toms valstybėms tokių profesionalų labai reikėtų. Ir būtent dėl tokių raginimų tos valstybės ir lieka nuolat e, skurdžios, o ir situacija nepasikeis ir toliau nelegalų žmonių gabentojai galės pelnytis iš tų migracijos srautų. Taip pat buvo e, pateikti kaltinimai, kad parama Afrikos regionui yra tarsi būdas nusipirkti šį regioną. Bet, kaip žinote, nekontroliuojama migracija yra svarbiausias klausimas daugeliu mūsų valstybių, skaitant ir maniškę. Ir yra siunčiama daug politinių žinučių. Vokietija yra pirmoji turbūt. Ir nors mes nedalyvaujame bendrojoje migracijos ir prieaušių sutikimo politikos strategijoje, aš noriu paklausti, ar yra planuojama peržiūrėti 51 metų Ženevos Junktinių tautų pabėgėlių konvenciją. Ji, mano nuomonė, buvo parengta visai skirtingos kontekste, dar tada nebuvo prasidėjusi globalizacija, keliavimas buvo pigus ir buvo prekiautojai žmonėmis ir ten nebuvo taip labai įprasta žmonėms iš kitų, regi, iš kitų žemynų keliauti į ES ir ieškoti e, darbo arba palikti pabėgėlių stovyklas, kurios, kur jo, jiems yra užtikrinama saugumas ieškoti laimės kitur ir bandyti patekti į Europos Sąjungą. Ar mes iš tiesų esame patenkinti Ženevos konvenciją ir manome, kad 51 metų konvencija yra tinkama ir šiais laikais? Oui, merci beaucoup. We have a lot of speakers labai daug yra norinčių pasisakyti. Pieras Vimontas turės išeiti po 5.15 Taigi, stengiamės kalbėti trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė, jūs sakėte, kad šis, ši konferencija, šis viršūnių sustikimas labai svarbus ir aš jums pritariu. Tačiau, kažin ar pakaks visų tų pajėgumų tam, kad rytoj surastumėme atsakymus į migracijos problemą. Tai yra ilgalaikis iššūkis ir tai yra vienas iš sudėtingesnių iššūkių, su kuriuo susiduria Europa pastaruoju metu. Ir čia reikia dviejopo atsako. Pirmiausia, to atsako turimtis Europa, kaip priimti imigraciją, kaip kovo, imigrantus, kaip kovoti su nelegale migracija. Ar turime strategiją, ar turime Europos migracijos politiką, ar mes galime uh, kiekvienoje valstybėje narėje priimti tuos ekonominius migrantus, ar mes sugebame e, susitvarkyti su įvairiomis vizomis, pavyzdžiui, darbo vizomis e, tie, kurie atvyksta padirba ir po to kitais metais vėl legaliai gali atvykti ir dirbti. Taip pat turime įvertinti, kodėl neveikia redmisijos susitarimai, nes mes puikiai suprantame, kad jie nėra tinkami ir Afrikoje matome, kad diasporos skiriami pinigai yra kur kas didesni nei oficiali vystomoji, vystomoji, vystomoji bendradarbiavimo pagalba. Taigi, aišku, turime čia kalbėti ir apie pabėgėlių klausimus, bet taip pat aptarti ir migracijos strategiją. Tai yra tie klausimai, kurie aktualūs Europai, Afrikai ir mes Europos Sąjunga 50 procentų uh, viso vystamo bendradarbiavimo pagalbos skiriame pasaulyje ir ar tai tikrai skatina vystomą į bendradarbiavimą. Matome, kad Afrikoje trūksta maisto ir ar tais pinigais mes sukūrėme darbo vietas ar ne. Ir aš manau, kad mums pirmiausia reikalinga globali strategija, nors, aišku, klausimas yra nelengvas ir sudėtingas, reikalinga drasi, drasus atsakas e, migracijos problemai Europoje. Ir turime kalbėti taip pat ir apie vystomą bendradarbiavimo pagalbą Afrikai, nes panašu, kad ta pagalba visiškai neduoda tų vaisių, kurių mes tikimės.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 2015-2016 metais Europoje ir šitie srautai nesikeis artimiausioje ateityje. Ir aš norėčiau paklausti Europos pareigūnų, kurie kalba apie geresnę sienų apsaugą. Kaip jis vaizduoja, kad tai būtų užtikrinama? Mano šalyje, Graikijoje, jau yra 200 10 tūkstančių žmonių ir kiekvieną dieną dar atvyksta po 5 tūkstančius. Aš nenoriu net kalbėti apie žmonių gabentojus. Graikijai tikrai neįmanoma priimti visų šitų pabėgėlių. Pas mus didžiulios problemos. Ir jau per krizę tos problemos prasidėjo. Ir aš norėčiau paklausti, ką mums daryti su tai žmonėmis. Mes negalime būti jiems priimančiaja šalimi. Ar mums reikėtų juos kažkaip paskirsti, ar mums purkšti, ar galbūt at, at, purkšti šlangą vandeniu juos. Uh, Tai yra žmonės, kurie atvyksta į mūsų šalį, nes jie nori gyventi, nori apsaugoti savo gyvybę ir savo šeimas. Kaip mum elgtis su tais žmonėmis? Jūs kalbate apie bendradarbiavimą su Afrikos valstybėmis. Mes bandome gilintis į šitos humanitarnės krizės priežastis. Bet aš negirdėjau taikos palaikymo pastangų paminėtų kurių, kurių, kurias įgyvendintų ES bet, valstybės bendradarbiadamos su NATO ir JAV. O be to, pono Junkerio surinktame viršūnių susitikime nebuvo kalbama apie tai, ar Europa šiai temai skirs dėmesio kada nors. Na ir galiausiai norėčiau paminėti readmisijos susitarimus. Labai tiesioginis klausimas. Žmonės gyvenantis pasienyje tarp Irako ir Sirijos – Irakas yra laikomas saugia valstybė. Ir, o jeigu juos persekioja e, ir jie privalo grįžti į nesaugę valstybę. Be to, Afganistanas yra laikomas irgi saugia valstybė, bet ten yra karo zon, apimtų zonų. Tai ar žmonės bus siunčiami atgal į Afganistaną? Mums reikia ieškoti būdų, kaip sustabdyti karą tame regione. Taip pat reikia kalbėti apie saugius koridorius, saugius maršrutus pabėgėliams. Be to, reikia redmisijos mechanizmų iš Turkijos, ypatingai iš žemynės Turkijos. Dėkui. Ačiū. Ačiū, ponia Vimont, už jūsų pareiškimą. Turiu keletą klausimų daug dėmesio yra skiriama ES sienų apsaugai. O aš iki šiol esu skaičiusi apie tai, kad reikia vystomąją pagalbą sieti su tam tikromis sąlygomis, reikia taip pat gerinti pasienio apsaugą. Toks įspūdis susidaro, klausantis diskusijų ir skaitant spaudą taip pat, e, kur yra aptariama patikos fondų panaudojimas. Ar tiesa, kad galima panaudoti lėšas iš to fondo sienų apsaugai? Kalbant apie kartumo ir rabato procesus, taip pat turiu klausimą. Mes kalbame apie bendradarbiavimą su tomis vyriausybėmis, kurios yra labai abejotinas reputacijos, turintame neje kankinimus ir panašius veiksmus. Ar tokie bendradarbiavimo atvejai gali būti laikomi žmogaus teisų atvejais kartumo rabato procesų kontekste. Ir ar mes tęsime bendradarbiavimą su tomis abejotinos reputacijos vyriausybėmis? Kokias garantijas ir saugiklius būtų galima nusistatyti? Ačiū. Toliau suteiksiu žodį kolegai iš Lietuvos. Pone Leknaitė, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Jei galima, norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastabų apie situaciją. Gerbiami kolegos, mes, Europos Sąjunga, esame viena labiausiai klestinčių pasaulio vietovių ir turėtume imtis svarbesnio vaidmens pasaulio politikoje. Mes turėtume, būtume turėję suformuoti ir įgyvendinti labai aktyvų planą kuris padėtų užtikrinti saugumą ir mūsų piliečiams, ir pasaulio bendruomeniai. Gyvendami su tomis iliuzijomis, kad mūsų saugus gyvenimas tęsis amžinai, elgėmės kaip gero žmogaus žmona, kuri leido, kuri rūpinosi vien tik juo. Tai reiškia, kad veiksmus pasaulyje atliko kiti žaidėjai, o mes, europiečiai, tiesiog reagavome į tai, kas vyksta. Šiandieną atsidūrėme gynybinėje pozicijoje, kai didžiuliai nelegalių migrantų srautai kartu su tikrais pabėgėliais dabar jau kerta mūsų išorės sienas. Tai yra pasaulinis iššūkis, kuriam reikalingas mūsų labai tvirtas ir ryštingas atsakas turime taip pat demonstruoti solidarumą su tais, kuriems reikia pagalbos, bet kartu turime pasiūsti labai aiškę žinutę, kad nelegalus žmonių gabenimas ir nelegali migracija nebus toleruojama. Bendros ES išorės sienos gali būti veiksti, veiksmingai apsaugotos tik tai, jeigu veiksime iš vien. Todėl aš labai palaikau idėją įsteigti bendrą sienos apsaugos, sienų apsaugos sistemą. Tai yra mūsų namų darbai, kuriuos turime atlikti visi. O iki to laiko reikėtų įkurti, e, būtų per anksti įkurti nuolatinio e, perskirstimo mechanizmą. Europa neturi teisės pasiduoti kol kas. Europa privalo suvaldyti šitą chaosą. Dėkui. Carver, Ačiū. Dabar žodis ponui Havit. Ačiū pirmininkė. Jeigu aš žiūriu, kas e, pakviestas e, dalyvauti šioje konferencijoje, tai matau, kad e, na, tai yra tie patys asmenys kaip ir anksčiau. Tačiau gaila, kad nėra e, Libijos ar Sirijos atstovų. Nepriklausomai nuo to, nuo to, ką mes manome, matome apie ten esančią Um, valdžią. E, taip pat e, mes nepakvietėme ir Vidurio Azijos atstovų. E, ignoruojame šių šalių potencialą priimti pabėgėlius. Somalija pakviesta. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką atstovauja Somalijos atstovai, nes dar kartą kartoju, ten E, asmenys pateko į valdžią nerinkimų metu. Taigi klausimas, ar tikrai reikia pakviesti tokius e, žmonės, nes e, savo šalyse dėl jų kalties žmonių teisės yra pažeidinėjimus. Taigi aš lauksiu valetos konferencijos rezultatų. Ačiū. Dabar žodis ponui Garlat. Ačiū, jūs teisingai pastebėjote pasisakymą pradžioje kad e, dauguma ankstes, anks, ankstesnių veiksmų planų nedavė rezultatų ir dėl tos priežasties reikia na, veikti konkrečiai. Klausimas dėl e, Sofijos karinės operacijos, kuri peržengė į antrąjį etapą. E, ką pasakytumėt apie šį klausimą ir kitas dalykas - kova su priekyviais žmonėmis, žmonių gabentojais. Kalbant apie ryšius su trečiosiomis šalimis ir Afrika, tai aš esu įsitikinęs, kad reikia daugiau pinigų, didesnio finansavimo, tačiau reikalingos taip pat ir e, struktūros, kurios tarnautų sukurtam tikslui. Taigi, ar mes galime paskatinti mūsų partnerius iš Afrikos, ką nors daryti, jeigu pasiūlytumėm jom finansavimą? kad, e, sakykime, Afrika galėtų pati kovoti su žmonių gabentojais, kur būtent jie ir veikia. Ar manote, kad yra tokia galimybė pasiekti konkrečių susitarimų, kad e, na, žmonių gabentojai galų gale nebegalėtų vykdyti savo veiklos. Ačiū, dabar žodis ponoje Panseri kuris atsakingas už Magrebo šalis. Ačiū. Labadiena. Malonu Jūs vėl matyti. Norėčiau užduoti du klausimus. Visų pirma, kada bus parengtas rimtas ir įgyvendinamas veiksmų planas ir kiek dar tarybų reikės organizuoti, kad veiksmų planas būtų galų gale patvirtintas ir gyventintas. Toliau antras dalykas. Man susidaro įspūdis, kad mes nesugebame tinkamai reaguoti į migracijos klausimą. Ir aš, kaip ir Richardas Sahovidas, e, lankiausi Beirute ir manau, kad daugiau dėmesio reikia skirti finansavimo klausimui. Iš vienos pusės lėšų trūksta, tačiau iš kitos pusės mes nežinome, kam tas lėšas duoti ir kaip jos bus administruojamos. Jeigu, pažiūrėjau, galvoju apie Libaną, Libane e, vyriausybė išgyvena krizę. Ir tiek Jordanijoje, tiek Libane e, mes matome, kad e, tose šalise e, laikomosi e, pozicijos, kad sirai turėtų vykti į Europą, o ne į Jordaniją ar į kitas šalis. Taigi, ar jūs kalbėsite apie tokius dalykus valetos konferenciją ar ne? Ačiū. Dabar norėčiau e, suteikti žodį mūsų kolegai Stanimirov. Gerbiami kolegos, ačiū Jums už pasisakymus. Daug kas buvo pasakyta, stengsiu to paties nekartoti, tačiau kas aktualu Bulgarijai? Tai yra parama Turkijai, sprendžiant migracijos klausimus. Tai yra tikrai mums labai svarbus klausimas, nes e, su Turkija turime išorės sieną. E, siena tarp Turkijos ir mm, Bulgarijos gali tapti keliu, e, kurie vyksta migrantai į ES. Taigi ES turėtų paremti Turkiją kovojant su migrantų problema. Be abejo, parama turėtų būti teikiama su tam tikromis sąlygomis. E, taip vadinami hotspots e, centrai turėtų būti kuriami ne ES. E, aišku, tokie centrai bus kuriami Graikijoje ir Italijoje. Toliau yra dar vienas klausimas, kurį keliame jau kurį laiką. Tai yra, mes nesame Šengino erdvės nariai. Prisijungimas prie Šengino erdvės gali užtrukti. Vis dėlto mums yra labai svarbus kad dalykas Šengino informacinė sistema ir galimybė ją naudotis. Jos pagalba mes galėtumėm efektyviai kontroliuoti mūsų išorės sieną, kuri tuo pat metu ir yra ES išorės siena. Jau yra kalbama apie tai, kad e, SIS sistema galėtų naudotis to šalis, kurios, sakykime, turi ES išorės sieną, nors kol kas Šengino erdvėj nepriklauso. Dėkuoju. Dziękuję bardzo. Paru kolegów wracało. Ponas Jurekas. Ačiū pirmininkė. Ne vienas kolega atkreipė dėmesį į tai, kad uh, Balandžio mėnesį ypatingame vadovų tarybos sustikime buvo priimta svarbu, svarbių sprendimų, kaip e, reikėtų kovoti su nelegalia migracija. Tai yra teikiant e, paramą ES šalims, kurios daugiausiai nukenčia nuo migrantų srautų. Ir e, matome, kad operacija Sofija yra įgyvendinama ir tai prisidės prie migracijos problemos sprendimo. Vis dėlto neaišku, kaip Turkija kovos su nelegalia migracija. E, Turkijoje yra e, žmonių gabentojų. Ir tai reiškia, kad galbūt atsiras ir naujų migrantų gabėjimo kelių, pavyzdžiui, per juodąją jūrą. Ir aš norėčiau sužinoti, kas bus daroma su šiuo klausimu. Ar tikrai darysime tai, ką turime daryti, kad apsaugotume mūsų valstybių sienas? Nes tai yra svarbu klausimas ES valstybėms. Hay dos emigraciones, la emigración por necesidad de seguridad Yra įvairių migracijos tipų. Ekonominė migracija ir migracija dėl to, kad um, žmonėms kyla grėsmė. Mes matome, kad Afrikoje trūksta vilties ir trūksta vyriausybės atsakomybės, yra korupcijos daug, yra net, jok, nėra jokių ateities alternatyvų, taip pat yra skurdo problema ir tai, kad nėra jokių ateities perspektyvų. Ir kai imigrantai atvyksta iš Nigerijos, Malio, jie 3-4 tūkstančius eurų susimoka, už tai jie parduoda šeimo žemės ir papuošalus. Tiem žmonėms tai yra milžiniški pinigai. ir tokiu būdu jie tikisi patekti į Europą. Taigi kalbame apie ne, nemenkas pinigų sumas ir dažnai tie žmonės nepasiekia Europos, jie, jie miršta galiausiai ir dykumose, nebūtinai viduržėmio jūros pakrantėse. Tūkstančiai jų yra išpievartaujami ir panašiai, mes to net nežinome ir kai galiausiai jie pasiekia Europą, jie džiaugiasi ir jaučiasi saugesnė, bet Europa negali nieko padaryti ir nenusinčia jokio signalo. Ir tiem žmonėms visada kyla grėsmė, kad jie bus sugražinti, nes jie bus palaikyti ekonominiais migrantais. Mes iš tiesų nematome jų visų kančių ir išgyvenimų ir, ir to viso skurdo ir vargo. Taigi, jeigu kalbame apie uh, padirbinėtus, padirbamus dokumentus, pavyzdžiui, iš Somalio arba Nigerijos, tarkim, ten galima nusipirkti dokum, dokumentus netgi policijos nuovadose. Na ir čia pagrindinė problema yra ta, kad to šalis, kurios gauna vystymo bendradarbiavimo pagalbą iš Europos Sąjungos, jos nieko nepadaro, nes kai mes sugražys, sugražiname į tą šalis ekonominius migrantus, to šalis galiausiai atsisako juos, to žmonės priimti. Taigi to šalis, kurios gauna ekonominę vystumo bendradarbiavimo pagalba ir nepris, ne, ne, nesutinka priimti sugražintų žmonių. Tai iš tiesų tas bendradarbiavimas visiškai nieko neduoda. Pone. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes kalbėjome apie tai, kad pasikeitė šiek tiek migrantų maršrutai, kalbant apie Italiją ir Graikiją. Ir matome, kad pasikeitė ir migrantų tautybės, tų migrantų, kurie atvyksta pas mus. Kaip jūs teisingai pasakėte, migracijos problema Afrikoje pirmiausia yra Afrikos problema. 9 iš 10 migrantų iš, yra iš Afrikos, iš Afrikos pietų ir turime, primin, turime būtent priminti tuos dalykus. Taip pat jūs sakėte, kad reikia dirbti su valstybėmis, laikytis subsidarumo ir atsakomybės principų ir ES jau dirbusi yra su tomis šalimis šiuose srityje. Tai kalbame apie rabato proceso šalis dėl kartumo proceso šalių, aš čia turiu nemažai abejonių dėl bendradarbiavimo su tomis šalimis. Pavyzdžiui, Sudanas ir Eritrėja, kaip jūs tikitės kovoti su migracijos priežastimis tose šalyse, kai šių šalių vyriausybės ir yra priežastis, kodėl tiek daug žmonių bėga iš tų šalių. Tai yra diktatūros, primenančios Pietų Korejos, atsiprašau, Šiaurės Korejos situacija. Taigi, kokia galėtų būti čia migracijos suvaldymo strategija? Taip pat, kaip bus kovojama su tokiais žmonių priekeiviais, priekeiviais, kurie visiškai yra dangstomi vyriausybės. Uh, Taigi, kaip jūs ketinate bendradarbiauti su tokiomis korumpuotomis vyriausybėmis? Pavyzdžiui, Eritrėjoje iš vis net nėra biudžeto, iš vis nėra jokių struktūrų, tai kaip ta pagalba gali pasiekti žmonės? 200 milijard, milijonų eurų turė, turėjo būti skiriama Eritrėjai. Taip pat kalbant apie tą patikos fondą, aišku, jis yra svarbus, tačiau dėl to nukentės vystomojo bendradarbiavimo fondas. Ir aš nemanau, kad tokiu būdu bus įmanoma išspręsti, surasti ilgalaikį, problemą, ilgalaikį sprendimą. Reikia čia labai konkrečių priemonių, norint išspręsti šią problemą. Presidente, voy a ser muy breve. Estoy de acuerdo en que es un problema, como ha dicho el señor Bimón, y desde luego. Milan Mon. Labai džiaugiamės, kad pas mus atvyko ambasadoris Vimon, visada malonu jį matyti. Uh, Buvo pasakyta, kad tai yra struktūrinė nuolatinė problema susijusi su Afrikos žemynu ir čia ilgalaikio sprendimo nėra. Jūs sakėte, kad bus e, tame veiksmų plane specifinės priemonės numatytos. Tai gal galite pasakyti, kokios jos bus ir ar jūs tikitės, kad tos, Afriko, tos Afrikos šalys ir tų šalių valdžia priims tas konkrečias specifinės priemonės. Ačiū. Благодаря ви, благодаря ви за изложението. А, на първо място няма как... Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad mano šalis Bulgarija visai neblogai tvarkosi, saugant ES išorės sienas ir mes nepriklausome dėja Šengeno erdvėjai, tačiau mes tikrai giname visai neblogai techninė prasme sienas. Ir mano klausimas štai koks, dėl konkrečių priemonių. Sakėte, kad valeto, valetos konferencijoje bus žengiamas pirmas žingsnis konkrečių priemonių link. Ar jūs nemanote, kad mes atsiliekame, turint omenyje tai, kas vyksta Šiaurės Afrikoje, tai, kas vyksta su Islamo valstybe? Galbūt mums reikia naujos veiksmų koncepcijos. Galbūt mums reikia priimti greičiau sprendimus, Ir tokiu būdu galėsime susitvarkyti su šia krize, mes, nes mes negalime daugiau ignoruoti tos problemos. Ačiū. Thank you. Thank you, Chairman. And thank you for your... Ačiū, dėkui pirmininkė, dėkui visiems už tokius gausius klausimus. Pasistengsiu atsakyti, kiek galėdamas daugiau už jų. Visų pirma, norėčiau dar kartelį akcentuoti štai ką. Valetos viršūnių susitikimas nespręs Sirijos pabėgėlių klausimo. Ir taip pat vakarų Balkanų maršrutų ir daugelio jūsų kitų paminėtų klausimų. Šie klausimai bus paliekami kitiems forumams, pavyzdžiui, Europos vadovų tarybai, kuris susitiks po valetos susitikimo. Ir vienas iš klausimų buvo iškeltas, kodėl Saudo Arabija nėra kviečiama Turkija ir Sirija. Tyčia tai buvo padaryta. Tai yra viršūnių susitikimas skirtas aptarti Afrikai, o ne artimiesiams rytams. Ne tiems e, iššūkiams, kurie kyla artimuosius rytuose. Ne tai, kad tie iššūkiai yra nesvarbus, bet juos reikia spręsti atskirai tam skirtoje vietoje, tam skirtų formatu. Todėl, manau, jūs turėtumėte suprasti, kad valeta yra skirta migracijai iš Afrikos. Į tai bus gilinamasi. Toliau kalbant apie komisijos vaidmenį įgyvendinant patikos fondos. Ponas Pleskovičius uždavė šį klausimą. Taip, komisijos tarnybos ir valstybės narės kurios yra padariusios įnašus, galės balsuoti. Taip pat Afrikos valstybės e, bus pakviestos į patikos fondų valdybą e, stebėtojo teisėmis ir jie turės priimti sprendimus dėl to, kaip veikti toliau. Veiksmų planas valetoje yra tarsi naujas kelias, naujos duris praveriamos, už kurių pasimatys, ką dar būtų galima uh, nuveikti. Ir dėl to komisija labai ruošiasi valeto susitikimui. Ir tuo pačiu metu turime leisti atitinkamiems patikos fondo organams atlikti savo vaidmenį. Perinant nuo bendrojo veiksmų plano prie konkrečių individualių projektų. Ir čia jau vaidmuo tenka arba fondo atitinkamiems organams, arba jų turimiems instrumentams. Jūs galite tokį principą matyti ir kitur. O kalbant apie 1,8 milijono eurų, dar tame fonde yra ir kitur, tų milijonų kitų finansinių lėšų yra E, pavyzdžiui, Europos vystimo fonde ir kitose e, fonduose. Taigi, galų gale turime kalbėti apie apskritai visą pagal paramą vystimuisi ir kaip ją būtų galima panaudoti, nes e, ryšys ir santykis tarp vystimosi ir migracijos yra labai glaudus. Toliau dėl Libano, Jordano pabėgėlių stovyklų, taip pat Turkijos pabėgėlių stovyklų. Man atrodo, kad ES valstybių narių indėlis į tų stovyklų palaikymą auga po e, paskutinio viršūnių susitikimo. Bet Afrikoje yra irgi labai didžiulės pabėgėlių stovyklos, viena didžiausių yra Kenijoje prie pasienio su Somaliu. Ir joms taip pat reikia skirti uh, dėmesio, reikia teikti paramą toms pabėgėlių stovykloms. Ir savo veiksmų plane mes taip pat ieškome būdų, kaip pagerinti paramą pabėgėlių stovykloms ir kaip spręsti tas problemas, kurias mes pastebime vis labiau, būtent švietimas, e, sveikatos apsauga, saugumas tose pabėgėlių stovyklose. Mes ketiname aptarti, kokiais dar būdais galėtume um, e, tos klausimus spręsti. Toliau kitas klausimas buvo, ar mes tiesiog perskirstysime lėšas. Na, atsakymas būtų ir taip ir ne. Vienas milijardas eurų yra paimamas iš plėtros fondo, bet tai yra iki šiol ne, nepaskirti, nepaskirti pinigai. Iki šiol jie buvo nepaskirti, o dabar mes juos nukreipsime ten, kur jie turėtų būti. Ir kodėl kai kurios valstybės narės nelabai noriai e, įneša savo indėlį į patikos fondą, na, jos nuolat teikdavo, kad lėšos iš Europos plėtros fondo yra tiesiog tiesioginiai indėliai iš valstybių narių. Ir toms valstybėms ir dabar atrodo, kad mes norime tą patį, e, kad jos padarytų, kad jos du kartus skirtų lėšų. Bet ir dėl to šiek tiek sprendimai yra priimami lietai, bet judame vis tiek teisinga kryptimi. Toliau dėl saugių maršrutų, aš su jumis sutinku, saugus ir teisėti keliai atvykti į ES mums tikrai yra reikalingi, mes jų ieškome. Ir bet kokios perskirstimo, pabėgėlių perskirstimo e, sistemos pagrindas ir galtinis tikslas tai turėtų būti, todėl kad e, reikia užtikrinti saugų e, būdą atvykti. Jeigu tiem žmonėms, kurie turi teisę įgauti prieglopsti ir šitas aspektas bus dar kartą akcentuojamas valetoje. Ir taip pat daug dėmesio bus skiriama tiems maršrutams, kur, per kuriuos bando atvykti pabėgėliai, neturintis tam teisės. Ir mes žiūrėsime į kelis aspektus, kodėl taip yra. Būtent informacija bus vienas iš aspektų, kad reikia informuoti tuos pabėgėlius, kas jų laukia, jeigu jie atvyks į ES nelegaliais keliais. Taip pat bandysime galvoti ir jau dabar galvoja valstybės narės apie galimybę atlikti tam tikrą uh, E, iš ankstinį patikrinimą bėgančiųjų tranzitinėse valstybėse, kad tie žmonės žinotų, ar jie turi šansų gauti prieglopsti Europoje ar ne. Ir taip daugelis jūsų kėlė klausimą, štai kokį ir aš galėčiau valandų valandas jį atsakinėti, bet turbūt neverta tiek daug laiko dabar e, tam skirti. Klausimas buvo apie konkrečius veiksmus. Kaip mes manome, kokiems konkretiems veiksmams galėtume skirti europinės lėšas. Na, pagalvokime apie e, trišalį bendradarbiavimą, kuris šiuo metu vyksta. Migrantas iš kilmės šalies, e, atvykęs į tranzitinę valstybę, negali keliauti į Europos Sąjungą, tarkime, ir jeigu toks žmogus e, gautų mokymus, profesinį parengimą, įgytų kažkokią profesiją, tai jam galėtų leisti po to grįžti į savo kilmės valstybę ir susirasti ten darbą. Būtent tokie veiksmai ES atrodo patrauklus, jiems mes norėtume skirti lėšų ir ieškome būdų, kaip tai galėtų būti vienas iš būdų, kaip išvengti nelegalaus bėgimo į ES. Pone Desarnės, jūs sakėte, kad čia yra daugia laikiai iššūkiai, aš visiškai jums pritariu. Pirmiausia, tai yra strateginis iššūkis ES strategija nelegalios imigracijos atžvilgių, taip pat teisėtos migracijos atžvilgių, tačiau reikia suprasti, kad e, ta problema, su kuria susidurėme dabar, kaip jūs pati sakėte, yra ta, kad daug mūsų partnerių Afrikoje prisėmė atsakomybę susigražinti savo piliečius, tuos, kurie į Europą pateko nelegaliai tačiau jie nedaro daug pastangų, kad gal, realiai tuos žmonės susigražintų. Ir čia yra kaip ir užburtas ratas. Kuo mažiau jie priims atgal savo piliečius, tuo mažiau ES valstybės bus pasirengusios sušvelninti vizų režimą. Taigi tai yra tam tikras užburtas ratas ir valetos konferencijos tikslas bus išsklaidyti tą užburtą ratą ir surasti konkrečių būdų, kaip būtų galima spręsti sugražinimų klausimą, kad sugražinimai vyktų kur kas veiksmingiau nei dabar. Pirmiausia, mes sieksime labai konkrečių rezultatų, kalbant apie tokių asmenų identifikavimą, jų kilmės šalies nustatymą. Kaip jūs teisingai sakėte, dažnai jie savo dokumentus sunaikina ir nėra lengva juos identifikuoti, taip pat dėl to kyla nemažai problemų Pavyzdžiui, taip pat e, tie asmenys turi būti e, suskaitmeninami tie duomenys e, ir taip pat jiems, tiem žmonėms labai lengva gauti nelegalius dokumentus, taigi mes kilmės šalyse vykdome tam tikras programas profesinio mokymo, programas. Tokiu būdu būtų galima reintegruoti tuos žmonės kur kas veiksmingiau nei tai vyko kol kas. Ir kitas dalykas, kaip jūs teisingai sakėte, yra tai, kad būtina, jog Afrika surastų tinkamą atsaką. Ir mes pirmiausia, aišku, turime joms padėti irgi surasti veiksmingesnę imigracijos politiką, nes mes matome, kad tam tikrų Afrikos šalių imigrantai bando vykti per Nigeriją ir Dramblio kaulo krantą, Mozambiką ir kitur, kad surastų darbo. Taigi, kuo geriau to šalis organizuos savo veiklą, tuo daugiau pažangos pasieksime. Taip pat aš sutinku su jumis, kad tai yra ilgalaikis procesas ir valetos konferencijoje tikiuosi bus uh, pasukti reikalai tinkama linkme, bet aišku, dar daug, daug, daug mūsų laukia kelio. Aš taip pat sutinku su tuo, kad daugelis jūsų sakėte apie vakarų Balkanų maršrutus ir kad yra 5000 pabėgėlių, kiekvieną dieną beldžiasi į mūsų duris. Na, tiesa yra tokia, kad mes susidurėme tokio, su tokio dydžio reiškiniu, kokio nesame iki šiol matę. Ir nei šiandienas, nei bet kuri kita sistema, kuri šiandieną yra e, įgyvendinama, net laikė tos situacijos. Ir dabar, man atrodo, tiesiog reikia pripažinti, koks skubus ir kokio didelio masto tai yra reikalas. Ir tada tik tai sugebėsime e, vėl susigražinti savo sienų kontrolę. Afrikoje vyksta kitaip. Kaip žinote, Libijos kelias jau nebėra toks aktualus, ten srautai sumažėjo, ten maždaug vienas migrantas, santykis yra maždaug vienas migrantas ten su 7-8 migrantais vakarų Balkanų maršrutuose, bet vis tiek ir Libane yra um, tie migrantų srautai pastovus, nors ir mažesni. Todėl vis tiek yra privaloma gilintis į prie, į priežastis, kodėl tie srautai iš vis atsiranda. Dar kolegė kalbėjo apie žmogaus teisės ir kad reikėtų įsigilinti į jas. Be abejo, jūs visiškai teisi. Kai kalbame apie sienų kontrolę, tai turime kalbėti ne tik tai apie policininkų pastatymą pasienyje, bet ir apie pagalbą toms valstybėms, kad jos turėtų apskritai bendrų pajėgumų spręsti tas problemas. Ir iš vis kalbant apie e, nusikalstamus tinklus, tai turime kalbėti apie labai paprastus dalykus, kurių dabar nedarome. Pavyzdžiui, apie informacijos mainus. Pagalba Afrikos valstybėms priimti reikiamus įstatymus, kurie jiems yra reikalingi tam, kad galėtų kovoti su tais nusikalstamais tinklais. Taip pat suteikti didesnius pajėgumus administracijai tose valstybėse. Be abejo, korupcija ten yra, aišku, negalima to neikti, bet jeigu nebandysime padėti e, toms valstybėms, joms bus tik sunkiau kovoti su e, šiais tokiais reiškiniais. Dar vienas klausimas, kuris buvo keletą kartų paminėtas, tai Sofijos programa ir trečiasis jos etapas. Dabar mes norime pažiūrėti, ar Libijoje būtų galima sudaryti e, vyriausybių susitarimą šitas klausimas tebėra į jį gilinamasi, jungtinės tautos, kiti mūsų partneriai iš tarptautinės bendruomenės jį klaus, e, gilinasi ir aš labai tikiuosi, kad pavyks mums, jeigu ten bus vis tik tai suformuota vyriausybė, tai kad mes galėsime toliau ieškoti būdų, kaip su vyriausybė bendradarbiauti. Toliau sąlygų sukūrimas, minėjote keli iš jūsų šitą dalyką. Na, Taip, reikia stengtis užtikrinti, kad būtų galima pasiekti daugiau rezultatų e, mažesniais ištekliais. Reikia ieškoti, kur būtų galima įdėti pastangas iš abiejų pusių, ir iš mūsų, ir iš Afrikos valstybių pusės. Pavyzdžiui, gražinti, gražinant pabėgėlius į kilmės šalį. Jie mums galėtų padėti identifikuoti tokius asmenys, kad mes juos galėtume jiems atgal gražinti. Ir manau, taip reikėtų elgtis ir tai būtų geriausias būdas judėti pirmin. Afrikai trūksta vilties. Taip, jūs teisūs, šiandieną pasirinkimas jaunimui Afrikoje yra toks - neturėti darbo, prisijungti prie radikalių judėjimų arba bėgti iš Afrikos, keliauti kur nors kitur arba į kitą Afrikos valstybę arba į Europos valstybę valstybė. Jiems, aišku, yra nelabai didelis pasirinkimas ir mes turime jiems tą viltį gražinti. Aš pakankamai kalbėjau, ponė pirmininkė, aš čia ir baigsiu, nes manau, jūs turite pereiti prie kitų klausimų, o man laikas vykti į lėktuvą. Herzlichen Dank, Herr Botschafter, für diese Darlegungen. Ačiū. Dėkuoju iš paaiškinimus, linkiu sėkmės konferencijoje tai bus labai svarbi mūsų bendro plano dalis ir labai svarbi, svarbus elementas. Kol kas negalime dar tikėtis jokių atsakymų e, į jūsų klausimą apie Siriją, bet kasgi svarbiausia, kalbant apie tą konferenciją, tai kad ji būtų sėkminga. Ir, ir tikiuosi, kad Na, jeigu pavasarį nebūsime išsprendę e, Afrikos klausimų, tai situacija mūsų bus dar sudėtingesnė, nes reikės ir Siriją ir Iraką įtraukti į diskusijas. Dėkui. Wir kommen jetzt. Was ist denn heute Abend? Ja, Tatjana wollte schon, dass Sie es jetzt machen. Haben Sie was für mich noch? Ja, ist das denn hier mit AFCO? Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Gerbiami kolegos, pereikime prie šešto darbo tvarkės punkto. Informacija apie vizitą į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Zu hoher Konzentration verleiten wird. Na, atrodo, kad šis klausimas e, sulauks labai daug e, dėmesio. Visai neseniai e, buvo organizuota, organizuotas mūsų vizitas į jungtinį New Yorką. Buvo organizuotas susitikimas su ponė Ellison susitikome su Generalės asamblėjos pirmininku, kitais svarbiais asmenimis, misijų, delegacijų atstovais, valstybių narių atstovais, taip pat nuolatinės saugumo tarybos atstovais. E, daugumos sutikimo metu buvo kalbama apie Siriją, Iraką, pabėgėlius. Šis klausimas buvo aktualus e, visų sutikimo metu ir e, mūsų maloniai nustebino, tiksliau mūsų nustebino tai, kad Bankimūnas buvo labiau optimistiškai nusiteikęs nei mes. Jis sakė, kad mes problemas išspręsime. Be to, e, daugumos susitikimo metu buvo sakyta, kad reikia spręsti islamo valstybės klausimą bei galvoti, ką daryti su Asadu ir jo režimu. Buvo sakyta, kad Asado režimo klausimas turi būti siejamas su islano, e, islamo valstybe. Toks e, buvo pasiektas susitarimas. Be to buvo sakyta, kad e, reikia užtikrinti, kad Rusija, Junktinės e, Amerikos valstijos bei Europos Sąjunga koordinuotų savo veiksmus. Įsprendžiant problemas, bet to turi pasistengti sustiprinti savo įtaką regione. Nes migrantų srautai į Europą sumažės tik tada, kai bus nutraukti kariniai veiksmai Sirijoje. Sustikimo metu buvo pasakyta, kad daugia, daugia šalis sprendimas ir bendradarbiavimas yra reikalingas. Tokį, tokią mintį ES gali tik tai pasveikinti. Taip pat mes manome, kad ES, tiksliau, jungtinių tautų e, maisto e, programa e, yra labai svarbi. Labai daug dalykų, kurie buvo aptarti sustikimo metu, yra tarpusavėje susiję. Na, o mes turime pasistengti, kad tiek ES valstybės, tiek jungtinių tautų narės prisimtų savo atsakomybės. Kad nebūtų vėjais švaistamos lėšos, e, ieškant sprendimų nes kai kurie siūlomi e, sprendimai yra tokie trumpalaikiai. Ir e, ieškant ilgalaikių sprendimų yra sakoma, kad e, tiek ES, tiek jungtinės tautos galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Taigi dabar mes galvojame apie teisinės galimybės spręsti pabėgėlių problema. E, sakykime, kad e, e, tam tikros lėšos, kurios yra skirtos kariniams konfliktams spręsti, galėtų būti panaudotos migrantų problemai spręsti. Taigi tokia yra dabartinė situacija kuri buvo aptarta. Galbūt šiam paskutiniam klausimui nebuvo skirta labai jau daug, daug dėmesio, tačiau man tapo aišku, kad vis, į viską reikia žiūrėti kontekste. Ir Mm, mes negalime žiūrėti tik tai e, per nacionalinę arba europinę perspektyvą. Reikia, pavyzdžiui, na, pažiūrėti, kokios e, diskusijos, kokie debatai vyksta Vokietijoje arba kitose ES šalyse. E, pavyzdžiui, kiek e, pabėgėlių dar galima priimti. Aš laikausi nuomonės, kad e, Vokietijai grėsia griuvimas. Taigi tokios e, sunkios diskusijos, sudėtingos diskusijos vyksta Europoje. O kalbant apie Afrikos ir Azijos šalis, E, jos tiesiog stebi čia vykstančias diskusijas ir dėl to situacija netampa lengvesnė, nes mes tiesiog realiai problemos nesprendžiame. Na, politikams reikia aiškiai pasakyti, kad daugelis problemų yra tarpusavyje susijusios. Ir kai kurios e, kai kuriuose šalyse, kur dominuoja populistinės partijos, visuomenė išaiškinti tam tikrus dalykus yra labai sudėtinga. Matau, kad e, Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje yra tendencija e, užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Ypač tai pasakytina apie kitų metų uh, E, generalinio direktoriaus e, rinkimus. Tuo tarpu e, saugumo tarybą galima sukritikuoti dėl skaidrumo trūkumo. Taigi skaidrumas, numatant ir naują gen, generalinį sekretorių, kalbam apie tai, kad turėtų būti mat, moteris iš rytų Europos. Na, apie tai daug kalbėti gal dabar neverta, viskas paaiškės laiku. Penkios svarbiausios narės priims tą sprendimą, bet kuriuo atveju. Taigi, Galbūt tai bus moteris, kuri tvarkys savo um, užsienio politikos reikalus Maskvoje. Žiūrėsime. Daug apie ką buvo kalbama, yra daug įvairių tokių hipotezių keliama apie tai, kas galėtų būti naujasis kandidatas. Daug kalbama apie nuolatinius narius, daug kalbama apie generalinę asamblėją pačią. Nuolatos tos diskusijos iškyla kaip jau įprastinė tvarka yra aptariami tie klausimai, visi pasisako generalinės asamblėjos metu. Ir mano manimu, na, kitais metais matyti irgi nekažikas pasikeis, nebent aš klistu. Na ir aš galėčiau gal tokią trumpą istoriją jums papasakoti. Buvo anksčiau kancleris Kolis toks Vokietijoje ir kuris sakė, kad dažnai keliamas klausimas, e, kas, ar neturėtų būti daugiau nuolatinių narių saugumo taryboje. Na, Kolis pasakė, man nesvarbu, ar, ar būsime nuolatiniais nariais ar ne, čia svarbiausias yra pinigų klausimas. Na ir ES priklauso skirtingoms šalių grupėms ir kalbant apie finansavimo klausimus, buvo bandoma, bandoma nuolatos kalbėti vienu balsu kad visa ES galėtų kalbėti vienu balsu, nes jungtinių tautų pasaulio banko kontekste esame labai svarbus veikėjas ir kai kalbame skirtingais balsais, tai mūsų įtaka iš tiesų labai susilpnėja. Ir aš norėčiau pasakyti, kad nepaisant viso to, Europos Sąjunga, kuri taps oficialia narė, kalbant apie nuolatinius laikinus narius e, saugumo taryboje ir generalinėje asamblėje. Nepaisant visų tų diskusijų, vis tiek aš manau, kad disku... bendradarbiavimas buvo visai neblogas ir ES tikrai vaidina svarbu koordinavimo vaidmenį. Ir mane iš ties nustebino tai, kad kitais metais daugiau nei tūkstantis koordinacinių susitikimų numatyta su jungtinių tautų atstovais. Taigi nuolatos kažkas vyksta, nuolatos kažkas vyksta, kai yra balsuojama dėl rezoliucijų. Ir 90 procentų atvejų mes balsuojame vienbalsiai, mes balsuojame bend, bendrai Europoje. Uh, Tai yra puiku ir ypatingai, kai kalba eina apie tikrai svarbius lemiamus balsavimus. Taigi, aišku, darbo dar nemažai reiks atlikti, bet manau, kad poslinkiai yra gan pozityvus. Taigi tiek, ar yra kitų delegacijos narių, kurie norėtų pasisakyti. Ponas Freund. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir visų pirma padėkoti darbuotojams, kurie parengė šį vizitą. Jis buvo labai naudingas. Kai kalbu apie darbuotojus, turiu omeny tuos, kurie dirba e, Briuselėje ir tuos, kurie mus lydėjo į New Yorką. Jeigu leisite, aš sureaguos, sureaguosiu į tai, ką pasakė generalinis sekretorius sustikimo metu. Ponas Brokas jau paminėjo, kad e, aš e, žymėjausi tai, kas yra sakoma sutikimo metu, tad gal galėsiu pateikti daugiau detalių nei ponas Brokas. Pavyzdžiui, mane nustebino, kai išgirdau, kad e, ponas Bankimūnas pranešė, kad po dviejų savaičių Tai yra nuo kitos savaitės jau pradės e, būti gyvendinamas veiksmų planas Sirijai. Tai yra geras dalykas ir galbūt Na, dėl šios priežasties ponas Bankimūnas buvo labiau e, optimistiškai nusiteikęs, nei mes tikėjomės. Be to, e, reikėtų atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Jį pacituosiu. Jis užjaučia ES ir giria ES už tai, kaip yra tvarkomasi su migrantų krize. Tai yra iš tiesų didžiulis e, iššūkis. Be kita ko buvo svarbu sužinoti, kad generalinis sekretorius pasakė, kad Europos parlamentas taip pat turėtų pasisakyti. Ir taip mes darėme tačiau galbūt mūsų balsas nebuvo išgirstas už Atlanto. Toliau dar vienas dalykas, kuris buvo svarbus. Tai yra, kaip generalinis sekretorius vertino vieno, vienos susitikimą dėl Sirijos. Jis pareiškė, kad nebuvo daug kalbama apie Asado ateitį. Jis pasakė, kad nebūtų e, sąžininga, jeigu visą procesą stabdytų vienas žmogus. Ir mes toliau vykdysime dialogą ir tada galėsime tartis, ką daryti su prezidentu Asadu. Dabar e, mes neturime laiko šį klausimą aptarinėti. Man atrodo, kad tai yra labai įdomus e, požiūris į situaciją. Tai yra kada ir kaip bendru, tarptautinė bendruomenė turėtų spręsti Sirijos prezidento klausimą. Na ir galiausiai Daesh arba Islamo valstybė. Bankimūnas pareiškė, kad ši teroristinė grupė turi būti atskirta nuo kitų. Tai yra teroristai, tačiau netokie radikalūs kaip Islamo valstybė. Tačiau Daesh yra itin pavojinga. Ir kaip ponas Brokas pareiškė, visos šalis, kurios jau dalyvavo vienoje, beveik visos nusprendė, kad reikia kovoti su islamo valstybė. Taigi tiek būtų iš mano užrašų. Sustikimas su generaliniu sekretoriumi e, truko pusvalandį. Jis e, buvo labai naudingas. Mes e, daug sužinojame tiek kalbant apie mm, bankimūno požiūrį į migracijos problemą. Jis, pavyzdžiui, kalb, sakė, kalbėjo apie klimato kaitą, kitus klausimus ir pareiškė, kad Vienas svarbiausių dalykų yra ieškoti visų reiškinių priežasčių, ar tai būtų klimato kaita, ar situacija Sirijoje, ar pabėgėliai. Taigi tokia labai svarbi generalinio sekretoriaus mintis. Dėkuoju. Thank you, Chairman. <clears throat> I, I too would like to thank... Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti personalo nariams Briuselį ir tiems, kurie lydėjo mus e, į Niujorką praeitos savaitės delegacija New York'e buvo labai svarbi ir, mano manimu, labai sėkminga. Buvo akcentuojama, kaip svarbu artimai bendradabiauti Europos parlamentui su jungtinėmis tautomis, sprendžiant bendrai rūpimus klausimus nuo pabėgėlių krizės iki lyčių lygybės, taikos, saugumo ir vystomojo bendradarbiavimo pagalbos. Mano frakcija taip pat pritarė tam, kad reikalinga jungtinių tautų reforma, kuri leistų užtikrinti, kad jungtinės tautos būtų skaidresnės ir veiksmingesnės, sprendžiant galybę iššūkių, su kuriais šiandien susiduria pasaulis. Dėl to, kai bus išrinktas naujas generalinis sekretorius 16 metais, kandidatas, kuris geriausiai atitiktų reikalavimus ir turėtų gauti tą darbą, nepriklausomai nuo jo praeities. Kalbant apie karus vykstančius pasaulyje, daugiau dėmesio reikia skirti užšaldytiems konfliktams. Jau pagal savo pobūdį tie konfliktai nėra išspręsti ir jaučiamas didžiulis pasipriešinimas ir matome, kad yra užmirštami tokie konfliktai, kai yra kur kas aštresnių ir karštesnių konfliktų, taigi ES turi pagalvoti, kaip galėtų prasmingai prisidėti prie jungtinių tautų reformos, nesumenkinant pavienių valstybių narių teisių ir atsakomybių. Bendra saugumo ir užsienio politika veikia tik tuo met, kai yra vienbalsiai sutariama. Ir buvo nemažai situacijų, kai to padaryti nepavyko. Taigi aš manau, kad yra būtina pasirūpinti, kad suverenių šalių užsienio politikos pagrindinis bruožas būtų toks. Kai nori, ta valstybė gali kalbėti apie savo nacionalinius interesus. Ir dėl to mes turime kalbėti apie sustiprinti ES vaidmenį jungtinėse tautose, kalbėti apie vieną vietą skiriamą ES saugumo taryboje. Tačiau tai nukreipia mūsų dėmesį nuo kur kas svarbesnio darbo, pasirūpinant, kad Junktinės tautos, ES, valstybės narės, kitos tarptautinės organizacijos dirbtų iš vien pasaulio taikos saugumo ir vystimosi labui. Dėkoju. Gracias. Ponas Nart. Dėkoju. Išklausęs diskusijų pasigėdau vieno dalyko, kuris man labai rūpi. Čia kalbant apie Iraką ir tai, kas vyko šalia Bagdado. Val... Pilietinės visuomenės atstovai Irake pasakė, kad tarptautinis bendradarbiavimas neduoda trokštamo rezultato. Ir aš iš tiesų netekau žado, kai išgirdau, kad prireiks penkerių metų, kol įveiksime Islamo valstybės organizaciją. Jeigu su Satamo Huseinu susitvarkėme per šešias dienas, tai kodėl reikia penkerių metų, kad būtų galima įveikti Islamo valstybę? NATO narė Turkija leidžia naudoti savo logistiką ir kariniais pajėgumais ISIS kovotojams. Taigi, man tiesiog įdomu, kodėl tarptinė bendruomenė nieko nedaro, nesikiša į tai, kas vyksta palei Turkijos kurtis, kur, kas vyksta su kurdų, su kurdais ir kas vyksta palei Turkijos sieną. Ar mes leisime ir toliau tam konfliktui klestėti? Jungtinės tautos yra pakankamai nedidelės, kalbant apie tartautinę bendruomenę ir jos svorį. Tačiau tai nėra priimtina. Mes matome, kad jungtinės tautos tai užsima tik retoriką ir nėra jokių realių pastangų. Penkeri metai susitvarkyti su ISIS, apie tai yra kalbama, tai yra kaip anegdotas. Uh, Lo que quiero decir es que cuando una coalición... Aš tiesiog noriu pasakyti, kad kai yra tarptautinė koalicija, kurioje yra labai galingos šalys, tai kodėl jos nepriima sprendimo ir nebombarduoja islamo valstybės? Kodėl leidžia, kad ginklai ir įvairios medžiagos patektų į islamo valstybę ir sakoma, kad penkerių metų reikės, kad juos įveiktumėme. Tai yra įžeidimas tai yra realybės neigimas. Aš tą norėjau pasakyti. Na, o politikai ir kariai, kurie yra Irake ir Kurdistane, jie tą sako. Ir, man atrodo, mes tą suprantame pasitelkę sveiką protą. Pirmininkas, ačiū. Gal teisingai, neteisingai jūs supratau? nėra numatyta pulti islamo valstybę, kol nėra politinio sutarimo. Politinio sutarimo nėra. Ir kariniai veiksmai yra koordinuojami skirtingų e, šalių, visi daro tai, ką nori, Prancūzija, Rusija, Ankara, kovoja su kurdais, tai yra, štai, štai tokia yra mūsų bendra ta strategija. Aišku, tai nėra gerai ir nieko gero tuo nepasieksime. Jeigu nepavyks mums visiems dirbti iš vien, ne tik Prancūzijai, bet apskritai visai Europai, jeigu nepatrauksime į savo pusę partnerių. Mums reikalingi susitarimai tarp Saudo Arabijos, te, te, Saudo Arabijos Tehar, Teherano, jeigu to nebus, tai ir toliau matysime, kad to šalis turės labai dėlę įtaką regione. Ir labai tikimės, kad JAV, ES ir Rusija susijęs ir susitars dėl veiksmų ir tada visi savo sąjungininkams regione galės paaiškinti, kokie yra tie prioritetai. Dėl to vienos diskusijos yra labai svarbios. Taip pat labai svarbus ir saugumo tarybos veiksmai. Bent jau mano vertinimu. Dabar ponas Plenkovičius. Jūs norite du pareiškimus padaryti, kiek žinau. Ačiū, ponė pirmininkė. Du renginiai įrodo, kaip svarbu, kad Ukraina ir toliau išliktų svarbiu ES užsienio politikos prioritetu ir Europos parlamento užsienio politikos prioritetu. Taigi, man buvo pavestas uždavinys vadovauti delegacijai, kurią sudarė septyni Europos parlamento nariai. Tonino Pitula, matau, yra čia salėje. E, stebėti vietos rinkimus Ukrainoje. 25 spalio dieną įvyko rinkimai, tai buvo tretieji rinkimai, kuriuos stebėjo Europos parlamentas per pastaruosius 18 mėnesių po prezidento rinkimų. Praėjus lygiai vieneriems metams po vietos rinkimų įvyko parlamento rinkimai. Mes dalyvavome platesnėje stebėjimo misijoje, jai e, vadovavo SBO ir jungtinių tautų atitinkamos tarnybos, EPPO atstovai ir kolegos bei partneriai Europos taryboje taip pat dalyvavote išplėsnėje misijoje, taip pat vietos regioninių valdžių regioninės valdžios kongreso atstovai, Europos tarybos atstovai ir taip pat regionų komiteto nariai. Norėčiau Jūs informuoti, kad mes trečiai kartą būtent trečią kartą Europos parlamento delegacija stebėjo vietos rinkimus, dažniausiai tas, tas buvo kol kas padaryta tik tai Gruzijos ir Kosovo atveju. Kokios mūsų pagrindinės išvados? Pagrindinės išvados štai kokios. Rinkimai įvyko laikantis tarptautinių mastų pripažįstamų standartų, EBPO, Europos Sąjungos, Europos tarybos standartų. 46,5 procento žmonių dalyvavo rinkimuose, trijose vietose rinkimai ne, nebuvo surenkti pagal numatytą planą Mario, Mariopolyje, palie Azovo jūrą, da, dalis Donecko. Ir taip pat Krasnarmirske, tai yra miestas Donecko apskrityje. Ten rinkimai bus kartojami ir taip pat Stavotoje, tai yra Luhansko apskrities miestas. Labai trumpai apie teisinį pagrindą. Rinkimai įvyko pagal naują teisinį pagrindą, kurį Ukraina patvirtino Liepos mėnesį. Buvo trys rinkiminės sistemos, rinkimų sistemos. Pirmoji tai atstovavimo, antrasis dviejų raundų rinkimai miestos, merų rinkimuose miestuose, kur daugiau nei 90 tūkstančių gyventojų. Ir trečia sistema buvo atvirų sąrašų sistema pagal pro, propor, proporcijų principą į regionės tarybas. Ta nauja sistema buvo numatyta dėl to, kad pirmojo raundo rinkimų rezultatai ne visur buvo paskelbti. Mes tikimės antrojo raundo 29 didžiausiose Ukrainos miestuose lapčio 15 dieną ir tada jau turėsime visiškai aiškesnį vaizdą apie tai, kokie bus nauji organai, institucijos miestų apskričių savivaldybių lygmenių. Labai svarbus elementas yra tas, kad 5 milijonai žmonių negalėjo dalyvauti rinkimuose, tai yra okup, laikinai okupuotos Donetsko Luhansko teritorijos, ten rinkimų nebuvo, nei Kryme taip pat, viduje perkelti asmenys balsuos tik tada, kai bus laikomasi atitinkamų saugumo sąlygų reikalavimų savo įprasnės gyvenamosios vietos vietoje. Tai reiškia, kad registracija ir balsavimas jų dabar gyvenamosiose vietose nebuvo pas, pasirinktas variantas, taigi mes turime padėti bičiuliams ukrainiečiams surenkti vietos rinkimus laikinai okupuotose teritorijose, kai bus tenkinamos tam tikros sąlygos, taip pat vyriausybės kontroliuomuose uh, teritorijose dėl saugumo priežasčių irgi nebuvo galima surenkti rinkimų. Bendrai kontekstas sudėtingas politinė, socialinė prasme, ypač kalbant apie decentralizaciją ir konstitucijos pakeitimą. Pakeitimus pirmo svarstymo metu jie buvo patvirtinti, tačiau nėra aišku, kaip vyks antrasis svarstymas, nes ten reikia atitinkamos daugumos dėl konstitucinių pakeitimų ir decentralizavimos, tai yra 300 narių Verhovnoje Radoje turi už tai balsuoti. Tai buvo labai svarbus rodiklis, kalbant apie e, partijų populiarumą nacionalinių lygmenių, bei kalbant apie dabartinės koalicinės vyriausybės stabilumą. ES prasme svarbu tai, kad proeuropietiškų politinių jėgų solidumas yra stabilus. Dar vienas elementas, kurį galėtumėme pakomentuoti iš vietos rinkimų, mes naudojame parlamento asociacijos komiteto privalumus ir teikiame patarimus, kaip būtų galima gerinti teisėkuros sistemą vietos rinkimams. Taigi tokia buvo pirmoji misija, vietos rinkimai. Antroji misija, kaip sakė pirmininkas Brokas, buvo antrasis oficialus parlamentinės asociacijos komiteto posėdis įvykęs praeitą savaitę. Susitikome Kijeve ne tik su Verhovna Rada pirmininku, kuris e, Pat Cox dalyv, dalyv, e, akivaizdoje pradėjo e, komiteto posėdį. Jisai dalyvauja atitinkamame projekte, kurį mm, Democracy Group prižiūri ir koordinuoja, taigi labai daug. Jis prižiūri įvairiam Verhovna Rada veiklą. Sustikome su prezidentu, prezidentu Porošenku, Jeceniuku, taip pat kalbėjomės su kolegomis per tas dvi su pusė dienos, patvirtinome bendras pareiškimą bei rekomendacijas dėl to ir surengėme bendrą spaudos konferenciją Radoje. Taip pat su kovo su korupcija tarnyba bendravome, prokuratūra, taip pat ES patariamoji misija dėl humanitarnės pagalbos ir, ir panašiai. Skiriame šiek tiek humanitarnės pagalbos vietoje. Čia ta humanitarnė pagalba buvo surinkta ir čia, parlamente, Ukrainos draugų. Iniciatyvą nematau Petro Auštrevičiaus, jis buvo vienas iš iniciatorių. Dar vienas labai svarbus elementas yra tai, kad Frederika Morgerini yra Kijeve Ji kalbėsi su partneriais Ukrainoje. Svarbiausias elementas turėtų vykti rytoj, kai teisės aktai susijęs su vizų liberalizavimo veiksmų plano gyvendinimu Ukrainoje yra, ap, bus aptariami ir mes labai laukiame reikiamos daugumos, kuri patvirtintų tos siūlymus ir tokiu būdu būtų galima priimti tinkamus sprendimus dėl vizų liberalizavimo taryboje ir Europos parlamentas, aišku, tam labai pritarė, taigi mes labai artimai bendradarbiavome su draugais Kijeve, kad būtų galima patenkinti visas reikiamas sąlygas. Ir dar vienas dalykas, gruodžio 7 dieną asociacijos taryba įvyks, prieš tai komisaras Hanas vyks į Ukrainą ir kiti komisarai tarp, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo pagrindų ir mes kaip parlamentas turėtumėme pasiūlyti veiksmų planą veiklai orientuotai į Europos Sąjungą 2016 metams. Taigi dėkoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo tose misijose, delegacijai, ambasadoriui ypatingai už pagalbą ir taip pat visiems kolegoms iš Europos parlamento, kurie lankėsi ir taip pat už politinę paramą pirmininkui Brokui norėčiau padėkoti. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Složio bih se sa ocjenama iz... Ačiū pirmininkė, ponas Pikula. Aš labai sutinku su pono Plankovičiaus vertinimu. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą elementų. Jie yra labai svarbus Vietos rinkimai Ukrainoje vyko labai sudėtingomis aplinkybėmis. Valstybėje, kuri nekontroliuoja visos savo teritorijos ir tai visada reiškia sunkumus organizuojant rinkimus. Tačiau rinkimai turėjo patvirtinti Ukrainos institucijų funkcionavimo teisėtumą po buvusio prezidento Janukovičiaus pašalinimo ir po Be abejo, po to, kai buvo visai neseniai patvirtinti rinkimų įstatymai, taisyklės yra labai sudėtingos ir tos taisyklės be to yra taikomos pirmą kartą. Atvirų sąrašų sistema, taip pat kas pirmesnis tas greitesnis kabutėse sistema. Ir ta, Ukrainoje yra daugiau negu pusantro milijono žmonių, kurie yra priversti palikti savo gyvenamasias vietas, taigi buvo sudėtinga užtikrinti balsuoti, kurie turėjo balsuoti, buvo neaišku. Taip pat e, labai brangiai atsijėjo rinkimai. Žiniasklaida kandidatams leido naudoti eterį tik tai, tik tai su tam tikromis komersinėmis sąlygomis ir ne visi kandidatai galėjo e, pasinaudoti tomis galimybėmis. Be to e, iškilo labai daug naujų asmenų. Jie pirmą kartą galėjo būti išrinkti valdžia. Vis dėlto buvo, tai, buvo pastebėta balsų pirkimo atveju, vietos pareigūnai buvo iškelti kaip kandidatai. Taip pat buvo trys atvejai užfiksuoti, kai balsavimas buvo sustabdytas dėl to, kad kilo įtarimų dėl procedūrų nuseklumo. Tačiau, nepaisant visų šių trūkumų, galime teikti, kad Ukrainos žmonės pademonstravo valią ir išreiškė ją ir jie padėjo konsoliduoti valstybę demokratiškai. Dėkui. Danke sehr, Herr Präsident. Äh, I would like to thank... Äh, Ačiū pirmininkė, ponas Peterle. Noriu padėkoti kolegoms, mūsų komandos nariams už e, pateiktas ataskaitas. Aš praleidau tris dienas Ukrainoje praėjusią savaitę ir norėčiau pasakyti, kad sutikau labai atsidavusius žmonės, dirbančius įvairiose ministerijose, susitikau su keturiais buvusiais ministrais, kurie man išsakė prašymus par paramai ir jie sakė, mums nereikia paramos tik tai dideliais, kabutėse, klausimais, pavyzdžiui, užtikrinant teisės valstybės principus. Jie sakė, kad e, jiems labai svarbu ir kad būtų daroma pažangos kitose sektoriuose. Taigi sektorinis požiūris yra reikalingas. Praėjo vieneri metai po didžiųjų pokyčių, taip ir yra, ir Visur buvo kalbama, kad reikia vienybės, dinamikos ir testinumo, bet man atrodo, kad praėjus tiems vieneriems metams būtų gerai, jeigu mes kaip Europos Sąjunga kartu su jais patikrintume, kas mums pasisekė, kur buvo mūsų silpnosios vietos ir kur reikėtų dėti daugiau pastangų, negu tą darėme praeitėje nes situacija yra pakankamai sudėtinga, bet aš esu nusteigęs optimistiškai ir mano optimizmą kursto tai, ką aš pamačiau, tie žmonės, kuriuos sutikau ir aš manau, kad reikia ir toliau skirti dėmesį Ukrainai iš mūsų pusės. Dėkui. Ja, dank u wel. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook, uh, André. Uh, voor de uh, professionele en deskundige manier waarop u onze delegatie uh, heeft uh, geleid. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už profesionaliai surenktą delegaciją. Aš vakar vakare irgi grįžau iš Kievo ir norėčiau pasakyti, kaip sakė ir kolegos, vaikštant gatvėmis Kijeve, matai daug skurdo ir vargo, matai, kad ekonominės problemos, ekonominis nuosmukis yra uh, labai jaučiamas ir sudėtinga ukrainiečiams iš tiesų gyventi tokiomis sąlygomis. Reformoms įgyvendinti reikia laiko, na, o žmonės to laiko jau nelabai turi ir man susidaro įspūdis, kad reformas reikia gyventi kur kas greičiau, kad jos turėtų būti gilesnės ir jeigu bus daugiau politinės valios tarp politikų ir jeigu koalicija bus stabili, tuomet e, tas reformas įvairiose srityse bus galima gyvendinti greičiau. Tačiau labai vėluojama, pavyzdžiui, kovojant su korupcija ir, ir sutvarkant teismų sistemą, taip pat policijos reforma, čia jau yra neblogas pavyzdys, nes viskas klostosi gan sėkmingai. E, savivaldybės policija, padėjus amerikiečiams ir kanadiečiams, veikia visai sėkmingai ir tai yra labai matomas pozityvus pokytis, ta buvusi sovietinė milicija yra keičiama ir naujas nacionalinės policijos vadovas praeitą savaitę buvo paskirtas, tai yra moteris kuri irgi atsakinga už kovą su korupcija. Ir matome, kad, aišku, išaugia yra kainos labai smarkiai. Taip pat žemės ūkio sektoriuje yra problemų ir bandoma tikrai kovoti su korupcija, daugiau galimybių sukurti smulkioms didinėms įmonėms. Taigi labai svarbu, kad būtų gyvenimos sisteminės reformos įvairiose srityse ir kad ekonomika būtų atvira, kad rinka būtų atvira, kad būtų užtikrinama konkurencija, tokiu būdu bus sukuriama darbo vietų ir, ir bus galima numatyti ir pas, pasirūpinti didesniais atlyginimais. Tikrai matome, kad yra vietomis lyg e, skatinami procesai, vietomis jie yra stabdomi, kartais yra skatinami stabdant ir iš tiesų tai sukelia problemų. Na ir vizų liberalizavimo klausimai ketvirtadienį dėl, dėl tam tikrų įstatymų buvo balsuojama, taip pat dėl įstatymų ir kovai su korupcija buvo balsuojama parlamente Ukrainoje. Taigi, Žiūrėsime, ko tai duos. Pilietinė visuomenė yra veiksni Ukrainoje ir aš tikiuosi, kad pilietinė visuomenė pasirūpins, kad politiniai veikėjai šalyje pasuktų teisingą linkmę. Ačiū. Kas dar norėtų pasisakyti, ponas Nat? Man susidaro įspūdis, kad kalbant apie situaciją Ukrainoje, man atrodo, ne visi supranta, kad dalis Ukrainos yra okupuota. Ir dėl tos priežasties Ukrainai buvo labai sunku organizuoti rinkimus. Ir nors kai kurie asmenys buvo išrinkti oligarchų arba politinių veikėjų dėka veikti e, politinių lygmenių šalyje, kuri, kurioje vyksta e, kariniai veiksmai, nėra lengva. Juolab, kad apie 46 procentus e, šalies gyventojų visiškai nesidomi asmenimis, kuriuos renka. E, pavyzdžiui, Galicijoje 70 e, procentų e, dalyvavo rinkimuose, tuo tarpu tie 30 procentų nedalyvavusių rinkimuose yra daugiausiai iš tam tikrų regionų kur žinia, kad e, žmonės tiesiog nesidomi politika. Taigi dar kartą kartuoju, jeigu jūs manote, kad e, ukrainiečiai domisi politika, jūs labai klystate. Ačiū Jums už e, Jūsų pastabas, norėčiau tai sureaguoti. Kalbant apie mūsų tarparlamentinį darbą, galbūt reikėtų kažkaip formalizuoti, reikėtų tarp vyriausybinio bendradarbiavimo kad mūsų kolegos iš valstybių narių komisijos e, žinotų apie mūsų rekomendacijas, e, išvadas, kaip e, užuomina, ko pageidautų abu parlamentai. Toliau dar vienas dalykas, kuris yra tokio jautresnio pobūdžio. Nežinau, kiek jūsų žinote, tačiau po to, kai buvo pakeistas Niderlanduose referendumo teisės aktas, atsirado iniciatyva e, organizuoti referendumą dėl asociacijos susitarimo su Ukraina ratifikavimo. Tai yra tikrai netikėtas dalykas ir aišku, visa tai yra daroma siekiant nekomplikuoti situaciją Ukrainoje, bet komplikuoti situaciją proeuropietiškoms jėgoms e, Niderlanduose. Taigi, mes norime, kad tie dalykai, kurie prasidėjo Maidano įvykiais, būtų galų gale įgyvendinti. Sustikimuose su e, kolegomis Kieve mes pareiškėme, kad e, esame pasirengę e, koordinuotai dalyvauti galimuose diskusijose Niderlanduose. Referendumas Niderlanduose turėtų įvykti balandžio mėnesį 2016 metais. Na ir mums tenka tokia moralinė pareiga po to, kai mes 16 e, rugsėjo ratifikavimo asociacijos sutartį, užtikrinti, kad asociacijos susitarimas būtų ratifikuotas be problemų. Tie, kurie siekia to paties e, tikslų, e, norėčiau, kad primtume čia žinę domeną, pavyzdžiui, mūsų kolegos iš Flandrijos, iš Niderlandų. Jie galėtų mus, pavyzdžiui, pristatyti daugiau mūsų informacijos apie tai, kas vyksta Niderlanduose. Ačiū, sako ponas Brokas. Na, atrodo, kad vyriausybė nedalyvaus viešausiose diskusijose Niderlanduose, tačiau jeigu kažką pasirašiai, po to reikia tą dalyką ir apginti. Dar pamiršau vieną dalyką dėl jungtinių tautų. Uh, Jeigu politinė grupė imas iniciatyvos, imtus iniciatyvos, galbūt mes galėtumėm parengti rekomendacijas e, tarybai dėl ES prioritetų Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje. Gal būtų galima pasinaudoti tokia iniciatyvos teisė. Mes žinome, kokios yra darbo tvarkos taisyklės ir žinia, kad tokios iniciatyvos e, turi imtis politinė frakcija. Tad gal jūs galėtumėt pasitarti politinėse frakcijose ir pateikti mums tokį pasiūlymą kito biuro metu. Ačiū visiems, posėdis baigtas. Yeah.